Bueno, buenas tardes. Eh, vamos a empezar nuestro. Labą dieną. Mes pradėsime apsikeitimą nuomonėmis su labai svarbiais e, žmonėmis mums, e, kurie yra žmogaus teisų gynėjai. Leila Virfjunis, e, kurie atvyko šiandieną Bueno, pues eh, repito para que me entienda. Taigi, dar sėki pakartosiu. Mes norėtume e, pasveikinti Lėną ir Arifijūnus, kurie šiandien atvyko pas mus į posėdį. Esu tikra, kad visi žinote, jie e, yra žinomi intelektualai ir žmogaus teisų gynėjai Azerbaidžiane, jie yra iš Azerbaidžiano, Leila Junus yra taikos ir demokratijos instituto direktorė ir ji jau e, buvo apsilankusi šiame pakomitetyje 2015 metais, kai mums pasakojo apie žmogaus teisų situaciją Azerbaidžiane. Abu šie žmonės buvo persekiojami, kalinami, kankinami režimo ir tik tarptautinio spaudimo dėka ir šio parlamento spaudimo dėka uh, jiems pavyko atgauti laisvę prieš metus. Tačiau ši laisvė yra tik tai dalinė, kadangi jie buvo paleisti tam, kad galėtų gauti gydimą, tačiau jiems vis dar taikomas namų areštas, tačiau jie sugebėjo išvykti šalies, kad galėtų gauti būtiną medicininę priežiūrą ir gydimą. Ir Mūsų parlamentas taip pat dalyvavo siekiant e, to, kad jie gautų reikiamą medicinę pagalbą ir mes norėtume išgirsti iš jų apie žmogaus teisų situaciją šalyje, iš kurios jie atvyko. Taip pat norėčiau tarti kelis žodžius apie poną Jūnus. Jis yra radikaliojo islamo, ekstremizmo, islamizacijos ekspertas. Jis taip pat e, išsamei išstudijavęs radikalizacijos procesą šiame regione, taip pat išleido knygą šią temą. Kaip tik apie šiuos klausimus mes šiandieną ir kalbėsime. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį Leilai Junus. Dėkoju, dėkoju už pakvietimą ir už dėmesį. Atsiprašau, bet kalbėsiu rusiškai, man taip lengviau. Šių metų 26 rugsėjo Baku buvo suirinktas referendumas šalies konstitucijai pakeisti. Nevardysiu visų tų pakeitimų, kurie buvo padaryti konstitucijoje. Nėra vertimo? Gerai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 Está? Atrodo, techninės problemos sutvarkytos, galime tęsti. No, no sé si está o no está. They are ready? Vale. They are ready? Okay. Adelante. 26 сентября этого года в Баку, в Азербайджане. Šių metų rugsėjo 26-ąją Baku buvo surinktas referendumas konstitucijai pakeisti. Negaišinsiu jūsų laiko ir nepristatinėsiu visų pakeitimų padarytų konstitucijoje. Uh, vienok vienareikšmiškai šie pakeitimai sustiprina absoliučią prezidento valdžią ir iš esmės ji tampa artima monarchijai, kaip viduramžiais. Ir tiesą sakant, nelieka pačios sampratos valdžios padalymo į teisėkuros. Tai vykdomosios ir teisminės, e, nepaisant to, kad rinkėjų aktyvumas e, buvo labai e, mažas. Uh, nepriklausomų stebėtojų vertinimais apie 10 procentų dalyvių na, dalyvavo, o Centrinė rinkimų komisija Azerbaidžiano pareiškė, kad dalyvavo apie 70 procentų e, rinkėjų ir faktiškai pakeitimai yra padaryti. O, o tuo metu, rengiantis referendumui, areštai ir represijos tik tai sustiprėjo Azerbaidžiane, yra pažydžiamos pagrindinės laisvės ir, e, ir teisės. Ir net prieš referendumą iš esmės, iš esmės nebuvo susirinkimo teisė užtikrinama, kad pavyzdžiui rugsėjo 17 dieną virš 40 asmenų buvo sulaikyti, panaudojant jėgą ir pristatyti policiją. Ir didžiausias spaudimas yra naudojamas prieš jaunimą. Tiesiog pateiksiu pavyzdį, kad įsivaizduotumėt, ką, ką patiria, kokį spaudimą pateikia, patiria jaunuolės ar jaunuoliai, jeigu nori dalyvauti opozicijos mitinguose. Žurnalistas Evenči Vagivgize E, būtų puikus pavyzdys, jos tėvai buvo iškviesti į policiją vien dėl to, kad jų dukra dalyvavo 17-osios rugsėjo mitingė ir apylinkės inspektorius taip ir pasakė, jeigu e, motina neteisė policiją, vis, visas mūsų skyrius prisistatys pas jūs į namus ir žinosi, kaip vaikščioti į mitingus. Noriu pateikti jums konkrečius pavyzdžius, kad tiesiog e, suprastumėt, kokioj padėti yra Azerbaidžiano gyventojai 15-16 metais padėtis. Uh, Satiriškos e, laisvės Azerbaidžiane dar pablokėjo nuo 16 metų pradžios. E, septyni žinomi žurnalistai ir interneto tinklaraštininkai e, buvo paleisti iš kalėjimo visiškai išlaisvinti arba seleginai. Vis dėlto dar devini asmenys, žurnalistai, kurie buvo areštuoti už tai, kad naudojusi savo teisę į žodžio laisvę ir toliau yra kalėjimuose. O areštuojami žmonės yra ir toliau. Praeitą savaitę, lapkričio 22 dieną, politi, policija areštavo Akramą Zadihą dėl to, kad jis reguliariai rašė apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, kurios vykdo vietos valstybės pareigūnai ir jis buvo išvadintas huliganu. Lygiai tokia pati lemtis e, ištarė Kamą e, Ailislį ir jam buvo skirti šeši metai laisvės atėtimo, e, atėmimo. Na, taip pat dėl narkotikų ir daugiausia tokių asmenų yra apskelbiami arba huliganais, arba priekyviais na, na, narkotikais. 75 metų liaudės rašytojas Kamas Ailislį buvo išvadintas huliganu ir kai jisai norėjo norėjo išvažiuoti iš šalies, jis buvo kviestas susirašinėjimo klubo. Buvo pareikšta, kad jisai sumušė muitininką. Jis yra parašęs novelę, spausdinta buvo tik tai šimtas egzempliorių, tiesiog kaip, kaip rankraštas. Mums porą egzempliorių padovanojo ir toje novelėje ir iš tiesų yra aprašoma groteskiška situa situacija. Tai išgalvota šalis yra Elihabadas, novelės pavadinimas e, Grandiozinis e, kamštis. Ir vien dėl to, kad rašytojas parašė tokią novelę, jis buvo apšauktas e, huliganu ir iš tiesų žodžio laisvės bijo valdžia ir jaunuoliai yra sodinami į kalėjimus vien dėl to, kad išsako savo nuomonę Facebook'e, socialiniuose tinkluose. Šį mėnesį, lapkričio 15 dieną, Azerbaidžiano generalinis prokuroras pateikė baudžiamojo kodekso pakeitimus e, ir e, ten numatyta yra baudžiamoja atsakomybė e, už tai, kad pažeistas Azerbaidžiano prezidento orumas ir garbė. Ir tarkim, vienas tinklarišninkas parašė, mūsų prezidentas Tiranas iš tiesų, kai atras, kas tai parašė, tai tas žmogus bus pasadintas trim metams. Kai nėra galimybės areštuoti paties žurnalisto, kai tarkim jisai jau atliko savo bausmę, išvažiavo į užsienį, gyvena užsienyje, bet ir toliau rašo, tai tuomet yra areštuojami jo giminaičiai, kurie yra likę Azerbaidžian. Ir, ir pavyzdžiui, tėvas ir sunus Rahidovai buvo areštuoti 15 metų metų birželį ir nuteisti šešiem metam. Ir žinoma, už narkotikus jų brolis Ganimedas Zahidovas Prancūzijoje veda nepriklausomas televizijos laidas. Tai kiek turi užmokėti šitie žmonės už savo laisvės? Lapkričio 8 dieną jie sumokėjo jau pusantrų metų jie sėdi kalėjime ir jie parašė laišką prezidentui ir rašo ir aš ir mano giminaičiai e, pritarė ir palaiko ir toliau palaikys vidaus ir užsienio politiką vykdomą Ilhamo e, Alievo gerbiamo mūsų prezidento ir prašome mūsų nelaikyti e, Ganimėzo Zahidovo giminaičiais. Mes jo atsisakome. Prisiminkime, 37 Septintieji Stalinas situacija vienas prie vieno ir o, iš tiesų valdžia ir toliau o, stiprina ir griežtina teisės o, aktus, kad būtų galima stiprinti represijas. Ir lapkričio 17 dieną prieš 10 metų parlamento komitetas. O, kuris yra atsakingas už teisinę politiką ir dabar leidžia atlikti kratas be, be liudininkų. Tai iš esmės tiesiog rodoma yra, kad nereikalingi liudininkai yra, bet baisiausia turbūt yra kankinimai. Ir 2001 metais Azerbaidžanas yra prisijėmęs 21 įsipareigojimą iš tiesų bausti tuos, kurie dalyvavo kankinimuose. Iki šiol niekas nebuvo nubautas ir iš tiesų uh, E, e, nuo 2005 metų atliekama yra e, stebėsina nuo 5 iki 13 metų kiekvienais metais dėl, dėl kankinimų atliekami tyrimai ir nustatyta yra, kad kiekvienais metais miršta nuo 10 iki 12 žmonių ir iki, iki šiol niekas nėra nubaustas. 15 metų lapkričio 26 dieną uh, už, uh, vidaus reikalų ministerija uh, mm, Nardarano gyvenvietėje areštavo e, dešimtis žmonių ir per, e, per, kel, per vieną dieną buvo keturi asmenys mušti tiek, kad, e, kad jie tiesiog mirė. Ir iš tiesų mes žinome tų policininkų pavardės, jie ir nesislėpia, bet nieko nebijo. Ir reikėtų pasakyti, kad kai Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, tai, tai sustojo mano, mano vyras, buvo kankinamas kas naktį, jis buvo įkalintas specialiam kalėjime, tiesiog būdavo pakabinamas prie lubų ir buvo mušamas ir ypač stipriai stipriai mušamas ir matote, kokios pasiekmes yra iš tiesų e, ir e, medicinos išvadose gydytojas e, parašė nenus, nenuspėjami skausmo priepoliai. Ir iš tiesų priepoliai tie skausmo būna tokie baisus, kad jis netenka sąmonės ir kol kas gydytojai negali jam padėti, jis ir toliau kenčia nuo tokių priemolių, priepolių. 14 metais, e, rugsėjo mėnesį, kankinimai tiesiog baigėsi. Priežastį suprato vėliau, kai vyriausybinėm laikraštį perskaitė apie e, Europos par, parlamento rezoliucija 28.30.14 metų rugsėjo 18 e, dienos iš tiesų puikiai rezoliucija, nes iš tiesų buvo pagrazinta, kad prieš Azerbaidžiano valdžią bus imtasi e, sankcijų, ten buvo paminėtos mūsų pavardės ir tuomet e, nustojo jo kankinimai. Labai ačiū Jums už šitą rezoliuciją. Valdžia oficialiai skelbia, kad nebijo spaudimo kalba apie, apie tai, kad imsės atsakomųjų griežtų veiksmų Europos parlamento atžvilgių, tačiau vis dėlto yra reaguoja Azerbaidžiano valdžia, tai e, yra buvę Sovietų sąjungos lyderiai. Jie supranta tik jėgos kalbą. Jie mano, kad e, silpni vakarų politikai e, gali būti išgazdinti e, pareiškimais e, apie tai, kad didės islamo teroristų gale, apie tai, kad Ramas Alievas mylė Vladimirą Putiną arba tiesiog galima juos papirkti. Visgi, kai jie mato griežtus atsakomosius veiksmus, kaip, pavyzdžiui, Europos parlamento minėta rezoliucija, tai tuomet Azerbaidžiano valdžia elgėsi adekvačiau. Uh, Lapkričio 15 dieną aš ir mano kolegos baigėme renkti politinių kalinių sąrašą. Šiandien tam sąraše yra 160 pavardžių. Ir labai dažnai Europos diplomatai man sako apie tai, kad e, sankcijos Baltarusijos atžvilgių nebuvo rezultatyvės. Lukašenka ir toliau vykdo savo politiką. Ir čia palyginimui galiu pasakyti, šiandien Baltaru, Baltarusijoje yra tik tai vienas politinis kalinys. ES politika Azerbaidžiano atžvilgiu spalio 26-27 dienas Strasbūrė du teisėjai Azerbaidžiano ir Moldovos dalyvavo mokymuose e, e, kaip reikėtų e, dirbti teisminėse sistemose. Tai buvo projektas skirti teisėjų kvalifikacijai kelti, gerinti teismų darbą ir tai yra dalis bendradarbiavimo programos Europos tarybos, Europos Sąjungos 15-17 metai. Programą finansuoja Europos Sąjungo, gyvendina Europos taryba. Ar jums negaila Europos mokesčių mokėtojų pinigų? Negi nesuprantate, kad Azerbaidžiane nėra nepriklausomų teisėjų, nei vieno. Kam jūs švaistote savo pinigus? Aš užsijamu 30 metų teismų stebėseną. Dar nuo sovietinių laikų Azerbaidžiane nėra nei vieno teisėjas, kuris dirbtų kaip teisėjas ir kuriam tokie mokymai būtų svarbus. Politinio sulaikytojo bylas tyrintis e, teisėjai laukia tiesiog nurodymų iš viršaus, kad žinotų, kiek metų paskirti tokiam žmogui. Jie patys apie tai atvirai kalbė. Ir teisėjas, kuris teisė mus, man asmeniškai pasakė, kad jam, jam nepatinka, jisai nekenčia politinių bylų, negali iš to uždirbti, bet tik tai didelis gausmos, galvos skausmas. Bet, tarkim, tai yra baudžiamusios bylos, visi teisėjai uždirba iš to, išsprendžia bylas to naudai, kuris sumokėjo. Ir nesvarbu, ar tai ieškovas ar atsakovas, svarbiausia yra pinigai. Uh, Tad e, tokia yra Azerbaidžiano teismų sistema. Mokymais jos nepakeisi. Europos Sąjunga švaistote savo pinigus, metate juos į balą, nes iš tiesų tie pinigai yra tik tai uh, formalumas uh, paukšteliams užsidėti ir iš esmės rengiate tik tais uh, nusikaltėliams teisėjams į Europos Sąjungą, nes iš tiesų Azerbaidžiano teisėjai nėra tokie teisėjai, kaip jūs įsivaizduojate. Tai yra žmonės, kurie reguliariai vykdo nusikaltimus, priima nuosprendžius. Uh, 11-14 metų nekaltiem žmonėm ir už pinigus išteisina nusikaltelius. Kodėl ES nenori realiai vertinti e, situacijos padėtyje, su kuria gyvendina rytų partnerystę, kodėl nuolat užsimerkite prieš akivaizdžius faktus. E, Azerbaidžiano valdžia sveikina ES tarybos sprendimą. Uh, lapkričio 14 dienos, kai buvo e, suteikti įgaliojimai vykdyti e, dėrybas dėl bendro sutarimo su Azerbaidžanu. Gerbiama ponė Frederika Mogherini e, dalyvaus šiuose dėrybose ir Bakų senai reikalauja, kad būtų pasirašytas atskiras susitarimas su ES, tai vadina dokumentas skirtas strateginiai partnerystiai ir Baku sieks maksimaliai apriboti politinio bendradarbiavimo klausimus busimam susitarime, sieks įtraukti į priekybos klausimus, bet kokiu atveju Azerbaidžiano valdžia, netgi kai pasirašys šitą susitarimą, nesilaikys jo ir pažeidinės. Kaip dabar nevykdomi yra įsipareigojimai prisimti Azerbaidžiano stojant į Europos tarybą? nevykdomi Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, Europos konvencijos straipsniai pažeidžiami, nes aišku, jau nekalbėsiu apie tai, kad e, neišmokamos yra kompensacijos politinių represijų aukoms, nevykdo tų sprendimų, kuriuos priema Europos e, teismai. Ir aukščiausias Azerbaidžiano teismas lapkričio 19 dieną e, atsisakė išleisti sąžinės e, e, kalinio, kuris buvo nuteistas septyniem e, metam kalėjimo 14 metų gegužė. Gegužės mėnesį Europos žmogus teisų teismas nusprendė, kad jo kalimas neteisėtas buvo ir buvo nuspręsta, kad jis privalo būti išlaisvintas, bet Azerbaidžiano valdžia nepaiso šito sprendimo, šitas mo ir toliau kalinamas. Ir aš galiu pasakyti atvirai, manau, kad ir po septynerių metų niekas jo laisvę nepaleis. Kodėl? Nes Azerbaidžiane jau yra toks pavyzdys. Šių metų spalį, su 11, 11 metų, kai kali buvęs veikatos e, ministras. 11 e, metų jis yra kalėjime nuo 5 metų ir per 8 e, dienas, kai suėjo 11 metų terminas. Šitas 73 metų žmogus, profesorius, susidūrė tokio situacijoje. Jam iškelta nauja byla dėl narkotikų platinimo kolonijoje ir jam bus skirta nauja bausmė. Dėl, e, dėl Lietuvo irgi taip pat buvo e, sprendimas Europiniam teisme ir tiesiog netkreipė dėmesio. E, tai, kaip sakiau, baigiame renkti eilinį politinių kalinių e, sąrašą ir tai daugiausiai yra taikus tikintieji musulmonų 105 e, iš jų. E, mano vyras daugiau papasakos apie islamo faktorių. Mūsų prezidentas sako, kad jis yra regiono stabilumo garantas, kad na, šalis yra tarp na, ir Rusijos, yra islamo terorizmo grėsmė ir jeigu žurnalistai teisiami kaip nark narkomanai ir huliganai, tai mes e, žmogaus teisų gimėjai esame e, šni, šnipai, o tik, tikintieji yra tiesiog tikintieji, o jie yra kaltinami tuo, kad rengia valstybės perversmą. Ir e, tie taikus tikintieji, tokie patys teroristai kaip mes, šnipai. Ir E, iš tiesų yra taip, kad jie yra kankinami, prievartaujamos jų žmonos moteris, o iš tiesų valdžia e, vykdo radikalizavimo politiką ir tie taikus gyventojai patiriantis nuolatinės represijas gali tapti radikalais, nes iš tiesų tokia prievartos politika gali vesti prie to. Kai penktaisiais metais tarptautinėse konferencijose kalbėdavau apie autoritarinę Azerbaidžiano režimą, apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, kai kurie Europos ir Amerikos ekspertai man sakė, neskubėkite, Azerbaidžanui reikia prieinamasis laikotarpis ilgainiui, šalis plėtosis, dem, demokratiškai e, evoliucionuos, e, pasižiūrėkit, pavyzdžiui, Sirija, e, Egiptas valdomas Mubarako, tai yra geras pavyzdys, Azerbaidžanas iš tiesų vystosi, leila, nes neskubėkite su išvadom, ne vienas ekspertas man apie tai sakė, na, šiandien aš sutinku su tais ekspertais Azerbaidžiane. O greičiausiai ir daugelį kitų buvusiose sovietinėse musulmon, musulmoniškose respublikose Centro Azijoje, kurias e, valdo despotai, na, iš tiesų ta situacija ten e, e, gali privesti prie to, kad pasikartos Sirijos tragedija atvažiavome į Europą, kaip sakė ponė Valencijanam. Matome visas europiečių problemas, daugybę migrantų iš Sirijos, šios Afrikos ir iš tiesų teroro išpoliai Paryžiaus centre kitose Europos valstybėse. Reikia daryti išvadas reikia e, keisti politiką, nebepalaikyti e, diktatoriškų režimų, kurie gimdo prievartą. Jau šiandien tūkstančiai azerbaidžianiečių bėga į Europą. Uh, o yra ir tokių, kurie bai, nebetikė vakarais e, radikalizavusi ir iš, iš Azerbaidžiano skrenda į Siriją, skrenda kovoti, perimti patirtį. Azerbaidžiano valdžia provokuoja kraują Sirijos tragedijos pasikartojimą. Paklausite, ar galime pakeisti situaciją, ką mes galime padaryti. Iš tiesų galite, pradėkite nuo nedidelių žingsnių, bet efektyvių. Pirmiausia, neduokite pinigų. Azerbaidžiano valdžia išmeta milijardus, dešimtis milijardų įvairiausiam žaidimam, koncertam, o, o po to prašo tarptautinės paramos lėšų. Neduokite. Uh, Antra, sankcijos dėl konkrečių asmenų, nes pas, dabar pas mus dešimtis žurnalistų negali niekur išvažiuoti, nes valdžia atėmė pasus ir jie daugybę metų negali išvykti iš šalies ir gyvena pavojoje, kad juos gali areštuoti, o režimo nusikaltėliai gauna šengeno vizas ir, ir važinėja po, po Europą reikės sankcijų nukreiptų prieš tos politikos, kurie e, žudo persiekiamuosius, e, e, nukreiptų prieš teisėjus, kurie nuteisė nekaltus, nekaltus žmonės, teisėjus, kurie pasmerkė daugybę nekaltų žmonių kalinimo metams. Iš tiesų reikia sankcijų, o ne seminarų tokiem teisėjam. Visų šių nusikaltelių pavardė žinomas, žinomi jų nusikaltimai. Uh, Mes vykdome stebėseną nuo penktųjų metų e, šitų teisėjų ir galėčiau pasakyti, kad toks draudimas e, poveikia rezultatą duotų iš karto, nes e, Iš tiesų reikia sudaryti e, sąrašą tokių asmenų, kurie negalėtų atvažiuoti Europos Sąjungą, reikia sudaryti jų e, bankų sąskaitų sąrašą ir tada kiekvienas jų nusikaltėlių galvos apie save, savo šeimą, savo pinigus, tai silpni sistema. Ir jie jau taip noriai nebe, nebekankins, nebemuš žmogų, nežu, nežudys jų pagal užsakymą ir nesiūs jų e, į kalėjimus ilgiems metams. Reikalingos sankcijos. Dėkui. Muchísimas gracias, señora Yunus. Señor Yunus. Thank you very much. Labai ačiū, ponia Leila Janus. Dabar žodis ponui Janus. Kaip faktor v Azerbaidžiane. Эта тема ислам islamo veiksnys Azerbaidžiane, ne, e, islamo tema, veiksnys e, vienas e, svarbiausių, aktualiausių. Na, esančių dėmesio centre ir Azerbaidžiane, ir užsienyje. Ir iš tiesų Azerbaidžiano valdžia besigindama išgirdusi kritiką, mini būtent šitą veiksnį, kalba apie radikalus terorizm, teroristus ir save pateikia kaip stabilumo garanto. Kokia iš tiesų yra religinė padėtis šiandien Azerbaidžiane? Pirmiausia, galiu pasakyti, kad oficialiais duomenimis 16 metų lapkričio 1 dienai Azerbaidžiane gyveno apie 10 milijonų žmonių, iš jų apie 96 procentai yra laikomi musulmonais, o likusiai daugiausia krikščionis judėjai arba e, ateistai. E, Azerbaidžiane veikia apie pusantro tūkstančio religinių bendruomenių, iš jų e, tik tai 34 yra neislamiškos pakraipos, tai yra krikščioniškas dauguma yra musulmoniškų bendruomenių ir šiandien Azerbaidžiane yra apie 2100 mečečių Šių daugiau negu tūkstantis neveikia, stovi tuščios. Na, tokia oficialiai informacija ir iš tiesų neatspindi realios religinės padėties, nes e, esminį vaidmenį formuojant pasaulyje žiūrą e, Azerbaidžiano musulmonus, na, iš tiesų suvaidino 70 e, metų sovieto valdžios ir per tą laiką Azerbaidžiane išaugo uh, visa karta, kurios veikia ateizmo propagandą. Jie oficialiai nebuvo musulmonai, būtiniam ligmenį jie save laikė musulmonus, jie neįsivaizdavo, kaip, ką iš tiesų reiškia musulmonas, nelankė mečečių. O 2001 metais Azerbaidžanui paskelbus nepriklausomybę, tai tik formaliai buvo musulmoniška valstybė, iš esmės nebuvo toks tikėjantieji, tikintieji tuo laikotarpiu. tarpiu E, sudarė nedaugiau kaip 1 procentą gyventojų. Dauguma gyventojų, pakartosiu, kad jie e, e, buvo laikomi formaliai musulmonais, bet mečečių nelankė, ne, ne, nepraktikavo tos religijos. Per nepriklausomybės Laikus padėtis pasikeitė ir praktikuojančių musulmonų dabar Azerbaidžiane yra dabar 20, jeigu prieš 25 metus 1 procentas buvo, dabar 20-22. Ir dauguma visgi jų yra jaunosios kartos atstovai. E, didžioji Azerbaidžiano musulmonų dalis, e, tai 65-70 procentų, yra šyitai. Ir e, jiems svarbiausios dabar yra dvi struktūros. Tai yra Islamo partija sukurta 91 metais, jų lyderis yra kalėjime nuo 2001 metų. Ir antroji struktūra 13 metais yra sukurtas judėjimas, jis musulmonų vienybės judėjimas, jis irgi kali. Uh, E, sunitai apie 30-35 procentus sudaro, jų yra mažuma, e, juos galima suskirstyti į dvi grupės. E, tai pirma grupė yra JAV gyvenančia šventiko pasiekėjai. Ir uh, galima pasakyti, kad uh, E, Giuleno pasiekėjų niekada nebuvo Azerbaidžiane daugiau negu 10 tūkstančių, o e, kitos grupės atstovų salafitų yra apie 35-40 e, tūkstančių. Tai mano tyrimų duomenės Giuleno pasiekėjai iš tiesų niekada nesikišo į politinius procesus, o salafitai skilo į dvi grupės. Dauguma e, yra apolitiški ir palaiko e, valdžią ir tik ke, keli šimtai salafitų iš 40 tūkstančių e, yra radikalių pažiūrų ir dabar daugiausiai yra išvykę iš Azerbaidžiano, kovojo Afganistane ir Sirijoje. Taigi, kaip matome, iš tiesų tas e, islamas e, Azerbaidžiane labai įvairus, iš tiesų praktikuojančių musulmonų yra tik 20 procentų, tik tai, tik tai kas penktas maždaug. Taigi dauguma iš esmės ir nėra musulmonai, o tikinčiųjų visa masė yra susi, susi, suskilusi, kaip sakiau, šytus ir, ir sunitus. Ir, ir e, E, viena dar grupė dar yra e, skilusi į salafitus ir gileno e, pasiekėjus, bet jie neturi charizmatiško lyderio. Ir iš tiesų, kadangi to nėra, tai, tai ir trukdo politinio islamo formavimuose Azerbaidžiane. Ir iš ties ne, negalima islamo padėties lyginti su tuo, kas yra artimuosiuose rytuose, nes uh, E, ten nebuvo e, pertraukos e, islamo raidos. Ir iš tiesų, kaip tik tai dėl to negalima šiandien kalbėti apie islamo revoliucijos galimybę Azerbaidžiane, bent jau artimiausioje ateityje. Kartu islamo raidai šiandien įtaką turi valdžia. Ir e, čia šiandien yra nemažai neraminančių signalų, nes iš tiesų islamo e, faktorius yra puikia priemonė e, naudama propagandai. Visų pirma, kad būtų galima pasiteisinti. Uh, vakarų, prieš vakarus dėl, dėl savo veiklos ir tie terorizmo išpaliai, kurie įvyko Europoje ir turint galvoje tai, kas vyksta pastarojo metu artimuosiuose rytuose, tai kad e, auga islamofobija e, Europoje ir, ir JAV, tai iš tiesų yra labai geros priemonės pasinaudoti režimui, kuris e, gazdina vakarus. Uh, um, islamo terorizmo grėsme ir kaip tik tai tuo yra pateisinamas nenoras vykdyti demokratinės reformas nuo 2001 metų, bet ypač uh, po 2007 metų, kai Azerbaidžiane iš esmės buvo sunaikinta uh, opozicija. Uh, labai išaugo areštų skaičius, iš tiesų e, buvo kaltinamais nesamais tikinčiųjų suokalbiais. Tai iš esmės daugiausia tarp areštuotojų yra būtent tokių tikinčiųjų, nors tokių suokalbių visiškai nebuvo. Tai Azerbaidžiane yra e, įprasta praktika. Jeigu opozicijos atstovai yra areštuojami kaip narkomanai ar huliganai, tai dabar jie yra areštuojami kaip teroristai, Al-Qaidos Irano šalininkai. Mūsų institutas e, vykdo e, teismų e, stebėseną, arešto, teismų procesų stebėseną, tuo remiantis mes sudarome politinių kalinių sąrašus, kuriame duomenų banką apie juos ir taip pat stebime tikinčiųjų areštus. Ir reikėtų pasakyti, kad kalbant apie tikinčiuosius, egzistuoja didelė problema dėl to, kad jų teisminiai procesai vyksta vykdomi yra kaip uždari procesai, uždari posėdžiai, todėl labai sunku yra gauti išsame informaciją. Ir kaip tik tai todėl nuo ketvirtų iki keturioliktųjų metų uh, turėjome, tarkim, informaciją apie na, 570 tikinčiųjų areštus. Tačiau e, informacija apie e, bylas e, mes, mes turėjome tik tais apie apie 256 tikinčiuosius ir kaip tik tai todėl mes galėjome uh, atlikti tokį tyrimą. Tie 256 tikintieji buvo kaltinami e, e, šnipinėjimo užsienio valstybių naudai, valstybės perversmo rengimu, teroristinių veiksmų rengimu, o mūsų stebėsena parodė, kad iš tų 256 e, e, tikinčiųjų tik 13 procentų atveju nėra abejonių dėl jų e, kalties. Tad iš tiesų iš tų visų nuteistųjų tik tais 13 e, procentų atveju iš tiesų e, procent, 13 procentų atveju nėra abejonių, o 87 procentai iš tiesų e, yra nutiesi nepagristai, jie tiesiog tapo valdžios aukomis. Ir mes šiandien vykdome teisminių bylų stebėseną ir ta stebėsena rodo, kad ir pernai, ir šiemet valdžios politika uh, tokių asmenų atžvilgių ne tik nepasikeitė, bet ir sugriežtėjo padaryti teisės aktų pakeitimai. Yra sustiprintos represijos tikinčiųjų atžvilgių, kartu vykdytos politinės akcijos, ryškiausias pavyzdys 15 metų lapkričio 26 dienos areštai vykdyti teisės saugos organų Navdarano gyvenvietėje buvo įsiveršta į žmonių namus, 15 gyventojų buvo sužeisti, 4 buvo su, sumušti mirtinai. Dar 2 poli, policijos pareigūnai žuvo nuo savo kolego ugnies. Ir visa tai buvo tik dėl to, kad būtų areštuotas vienas žmogus, Taleb Bagirzadė. Jis e, yra labai populiarus e, tarp Azerbaidžiano tikinčiųjų. Na, e, Apibendrinamas galėčiau pasakyti, kad reikėtų labai kritiškai vertinti valdžios pareiškimus apie islamo revoliucijos galimybės e, šalyje, nes šiandien tai tiesiog nerealu yra, tai e, yra tiesiog propagandinis dalykas ir e, tuo valdžia nori pagrysti savo nenorą vykdyti demokratinės reformas. Reikėtų pasakyti, kad dabar Azerbaidžiane išaugusi nauja karta, kuriem islamas yra tiesiog kultūrinės tapatybės dalis. Ir dar reikėtų skirti tikinčiuosius nuo pasaulietinės opozicijos atstovų. Dėkui. Bueno, eh, tengo la petición de, de palabra del señor Ausevičių. Pirmininkė, dėkojame. Pone Austravičių, jūs žodžio paprašyt bet gal dar prieš tai žodį suteiksiu komisijos atstovui. Pirmiausia, žodis komisijos atstovui. Čia. First of all, I, no, no, I want to express my warmest greetings to Leila. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Leilą ir Arifą Junus. Ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą. Jūsų vardai minėti ne kartą šiame komitete, kitose komitetuose. Uh, per Europos parlamento plenarinius posėdžius, kalbėjome apie jūs, kaip jums būtų galima padėti, kuo greičiau, kad jūs būtumėt išleisti, kad galėtumėt atvykti ten, kur yra saugu. Tikrai sveiki atvykę, tai didelis pasiekimas. Ačiū už dabartinės situacijos pristatymą. Parlamente nėra sutarimo ir užsienio reikalų komitete nėra sutarimo dėl padėties Azerbaidžiane, kokie yra šiandien. Turėčiau pripažinti, kad užsienio reikalų komitete nepavyko e, pasiekti bendro supratimo e, dėl to, ar pranešime e, dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje minėti ar neminėti ponios Izmailovos pavardės, kai kurie mano kolegos negalėjo e, sutarti dėl ponios Izmailovos paminėjimo. E, šių metų pradžioje ji buvo paleista, nors pernai dar buvo e, kalėjime. Facing. Taigi vis dar neaišku, nesuprantame, nesuvokiame, kokia sudėtinga yra situacija Azerbaidžiane. Trys klausimus norėčiau paklausti. Pirmiausia, Kai mes parengsime rezoliuciją arba viešą pareiškimą dėl Azerbaidžiano, kiek tokia rezoliucija bus aptariama tarp Azerbaidžiano žmonių, ne tik valstybinėme ligmenyje, bet tarp žmonių? Ar žmonėms rūpi Europos parlamento ir ES pozicija apskritai, kalbant apie Azerbaidžianą? Antras klausimas. Jūs minėjote sankcijas kaip vieną iš galimų priemonių e, siekiant paveikti Azerbaidžiano vadovus. Ar pritartumėte tam, kad, e, pavyzdžiui, galėtume pasielgti panašiai kaip su Rusija, kai kai kurie aukšto rango pareigūnai ir pareigūnai atsakingi už persekiojimą, kankinimus, atsidurtų panašiame sąraše, kad galėtume daryti tam tikrą spaudimą dėl žmogaus teisų. Ir trečia, kiek įvykiai Turkijoje po Liepos mėnesio perversmo, kadangi Turkija labai glaudžiai e, susijusi su Azerbaidžianu. Taigi, kiek šie įvykiai paveikė oficialią Azerbaidžiano poziciją? kiek žmogaus teisų pažeidimai Turkijoje darė poveikį situacijoje Azerbaidžiane. Dėkoju. Uh, e, Mrs. Scott Caton. Pone Scott Caton. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pantrinti ponui Užtrevičiui dėl. E, iš, iš tikrųjų, kad labai džiaugiamės, kad jūs čia atvykote ir puikum jūs čia matyti. Uh, ir rūpinamės jomis, kai jūs buvote sulaikyti. Ir aš e, taip pat pritariu, kad e, labai didelis susirūpinimą kelia tie 160 vis dar įkalintų politinių kalinių Azerbaidžiane. Dirbdama čia ir kalbant apie Sakarovo prizą ar kitas skubes rezoliucijas, aš galvoju, ar daro tai kokį nors, kokį nors poveikį apskritai ir džiaugiuosi girdėdama, kad jūsų atveju tai padėjo. Aš nesu šio komiteto narė, taigi noriu pasakyti, kad vertinu labai šio komiteto darbą. E, vienas mano rinkėjas taip pat man išsakė klausimą susijusiu su jumis Taigi man tai labai aktualu. Aš e, įsidėmėjau jūsų raginimą neduoti pinigų autokratiniams ir korumpuotoms valstybėms ir jų remiamoms institucijoms, ypač toms e, institucijoms, kurios susilaukia daugiausia kritikos. Aš noriu užduoti du klausimus. Pirma, ką galėtume padaryti, teikdami praktinę paramą žmogaus teisų gynėjams, kurie vis dar įkalinti ir politiniams kaliniams? Uh, Azerbaidžiane. Ir antra, ar manote, kad tas e, ne visai nuoširdus ES išsakoma kritika Azerbaidžianui iš tikrųjų rūpi, nes yra tam tikrų svarbių e, su nafta susijusių interesų, kurie gali nusverti situaciją į kitą pusę. Tai norėčiau išgirsti šios atsakymus. Sí, adelante, señora Yunus. Lab, spasibo balšuoju. Atvyčiai na pirmai tri vap. Ačiū. Atsakant į pirmus tris klausimus. E, pirmiausia, pasakysiu, kad jie Azerbaidžiano atžvilgio bus naudojamas vadinamasis Magnitskio sąrašas, tai e, turės teigiamą poveikį. Mums reikia mūsų Magnitskio sąrašas, reikia žmonės žudo ir nebijo, tai to reikia. Antra, kas vyko po šios vasaros įvykio. Azerbaidžiane pradėjo suminėti žmonės, opozicijos partijos atstovus, nacionalinio fronto atstovus, žurnalistus, sakydami, kad jie Fatulah Gileno yra pasiekę, kad jie yra mamai ir taip toliau. Tai turi didelės e, įtakos Ir antra, teisingai, sakys Ilhamas Alievas, jaučiasi tarsi būtų tarnėjo trijų pagalvių Rusijos ir Turkijos. Ir ten yra demokratijos, ir čia e, siubingos represijos. E, ir e, tam ir skirs viską, visą dėmesį ES ir JAV. Mes mažiukai ir kaip nors išsisuksime. O dėl rezoliucijų Visų pirma, tai pas mus iki šiol egzistuoja nepriklausoma informacijos agentūra, opozicijos laikrašiai ten tai yra spausdinama, po to tai yra labai išsamei aptarinėjama socialiniuose tinkluose, feisbuke, tai yra analizuojama ir netgi vyksta ginčiai pasaulietininkai, vakarų šalininkai sako, matote, jie palaiko demokratiją, jūs sakėte, kad jiems reikia tik tai mūsų naftos. Galvojant apie geopolitinę situaciją, jūs neteisus, jūs neteisus, gerbėmieji, matote, jie palaiko. Ir ginčiantis, tai yra pagrindinis argumentas, o kai ginčijasi tie, kad kas yra nusi, nusiteikę palankiai Rusijos atžvilgių ir vakarų atžvilgių. O dėl klausimo, dėl uh, sankcijų. Jei sankcijų nebus, jei bus vien tik tai pokalbiai, tai padėtis tik tai blogės. Sakiau, kad pas mus valdžioje e, yra žmonės, kurie yra tokie E, šiek tiek tokios mafijoziškos anklodos, švelniai tariant, nenoriu labai grubiai kalbėti. Ir iš tiesų su pozicija santykiai tokie, aš stipresnis turi mane gerbti, kai aptarinėjama e, situacija, kai primamos rezoliucijos, kur tai aptariama yra. Na, iš tiesų, e, kai tos sankcijos bus, tikiuosi, kad jos bus, tai iš tiesų tai ir realiai paveiks situaciją. Tokia kritika. Norėčiau pridurti, dėl to, kokie vaidmenį atlieka sankcijos. Aš pateiksiu e, pavyzdį. Uh, Kalbėjau su tyrėjų, kalbinausi apie juos ir sakiau, kada nors amerikiečiai ir europiečiai patvirtins sankcijas ir aš jam pasakiau tyrėjų, kad tam sąraše busite ir jūs. Ir mačiau jo akis, jis pirmą kartą išsigando ir suvokė, kad jeigu tai bus, tai jam tai bus didžiulis smūgis. Iki to jie tikėjo, kad to niekada nebus, kad valdžia jos gins. Azerbaidžiane, kai vyksta karštos e, diskusijos, jiems tikrai įdomi E, vakarų nuomonė, ypač europiečių. Azerbaidžianas šiek tiek skiriasi nuo kitų pasovietinių respublikų, nes yra tik tai dvi kryptis, arba už vakarus, arba už, už rytus. Visos partijos taip susiskirsi. E, tiksliau, taip yra kitose posovietinėse respublikose, o Azerbaidžiane dar yra proislamiškos. Uh, jėgos. Tai iš tiesų, kai yra nusiviliama politika vakarų šalių Azerbaidžiano atžvilgių dėl energetinio išteklių, tai iš tiesų vis labiau girdėsis balsai tų, kurie yra prieš. Todėl šiandien labai svarbu yra parodyti, kad demokratinės vertybės labai svarbios. Ir dar norėčiau, kad suvoktumėte, vak vakarai, e, ne tik tai Azerbaidžianui, bet visai posovietiniai e, erdvėjai, iš tiesų tai nėra nekonkrečios valstybės, tai yra svajonė apie gerą demokratinę sistemą. Žmonės svajoja. Jūs esate tai, apie ką yra e, svajonė. Iš tiesų, jeigu nėra netitiktis demokratiniam vertybėm, tuomet ir nusiviliama. Muchísimas gracias. Eh, está con nosotros la señora. Dėkoju. Iš žmogaus teisų mm, departamento Europos išorės veiksmų tarnybos atvyko ponia Garcia. E, ar norėtumėte pasisakyti? Žinau, kad anksčiau spalio mėnesį vykdėte dialogą dėl žmogaus teisų, dabar išklausė ponios Jūnus, galėtume išklausyti ir jūsų. Dėkoju, pirmininkė. Taip, aš vadovauju poskiriui, žmogaus, žmogaus teisų poskiriui ir pirmą kartą lankausi šiame komitete. Dėkoju už šią galimybę. Taip, demokratijos puoselėjimas ir kovų žmogaus teisės yra labai svarbi ES politika, taip pat dar sėkiai įtvirtinta ES globalioje strategijoje ir taip pat daug dėmesio kreipiama Azerbaidžianui. Taigi mes dirbame su visais partneriais, visais dialogo dalyviais, puoselėdami ir kurdami bendras vertybės kalbėjote apie vakarų vertybės. Mes tai vadiname visuotinėmis vertybėmis. Mes nenorime primesti savo vertybių savo partneriams, bet norime užtikrinti, kad visuotinės vertybės, kurios yra numatytos jungtinių tautų e, dokumentuose, būtų įgyvendinamos. E, mūsų vyriausiai galiodinė Frederika Mogherini, kurią taip pat kalbė, e, minėjote, suvokia, kokie iššūkiai kyla Azerbaidžiano pilietiniai visuomeniai ir e, vasario 29-ąją e, ji lankėsi Bakų, susitikusi su aukščiausiais pareigūnais ir e, prezidentu, ji kėlė žmogaus teisų problemą ir taip pat, kaip visada, minėjo a, individualius atvejus. Pavyzdžiui, pirmininkas Taskas, komisaras Hanas ir ES specialus žmogaus teisų įgaliotinis ponas Stavros Labrinidis Taip pat kiekvieną kartą lankydamiesi žešalyje minėjo žmogaus teisų situaciją. Mes tai darome visais atvejais. Mm, Mūsų vardu ir vyriausiosios įgaliotinės vardu noriu pasakyti, kad džiaugiamės, jog atvykote į Europos parlamentą ir dalyvaujate susitikimuose su ES atstovais. Žinoma, mes nuodugniai sekame jūsų situaciją. Kaip žinia, mes naudojame kiekvieną progą, kad galėtume priminti mm, jūsų situaciją ir džiaugiamės, kad bent jau jūsų atveju sugebėjome padėti. Ir dėl to buvo lankytasi kalėjime daug kartų ir teikta finansinė pagalba. Jūsų pavyzdžių remiuosi kalbantis su kitomis delegacijomis. Ir nes tai yra vienas iš pavyzdžių, kai mums pavyko visiems kartu pakeisti situaciją. Taip pat labai vertiname jūsų šiandieną pateiktą situ... informaciją apie žmogaus teisų situaciją šalyje ir situaciją, su kuria, su kuria susiduria visi žmogaus teisų gynėjai Azerbaidžiane. Jūsų atvejais ir visų žmogaus teisų gynėjų atvejais yra labai svarbus mūsų kolegoms de, dirbantiems mūsų delegacijoje Baku. Jie labai atidžiai seka šią situaciją, žino, kokioje situacijoje yra pilietinės visuomenės aktyvistai, žurnalistai ir taip pat kiti susiję aktyvistai. Mes stengiamės daryti kaip galima didesnį poveikį. Taip pat, kaip žinia, bandome, e, bandome e, surenkti vizitus į kalėjimus, taip pat reguliariai susitikti su įkalintų žmonių e, giminaičiais, kurie taip pat konkrečiai galėtų padėti. Žinoma, mes e, šį klausimą keliame ir valdžios institucijose, ne visada viešais, mes e, darome ir viešus, ir privačius pareiškimus, kurie, mano galva, kartais yra veiksmingesni. Taip pat remiamės savo gairėmis e, skirtomis e, žmogaus teisų gynėjams apsaugoti. Tiesa, kad dvišaliuose santykiuose su Azerbaidžianu uh, situacija pastaruoju metu nebuvo labai gera, tačiau kai kurie pokyčiai džiugina. Pavyzdžiui, kai kurie žmogaus teisų gyniai buvo paleisti iš kalėjimų. Ir kai kurie paleisti liktinai ir jiems dar neleidžiama keliauti. Intiga Malijev, pavyzdžiui, Ankadija Izmalijova, tokie būtų pavyzdžiai paminėtini. Tačiau mes ir toliau raginame kad institucijos e, eitų šią kryptimį ir mažintų apribojimus tiems, kas jau buvo paleisti. Kaip žinia, Azerbaidžiano parlamentas ir šis parlamentas taip pat e, po konstruktyvaus e, Europos parlamento vizito į Bakų atnaujins savo santykius. Šis vizitas įvyko spalio mėnesį ir buvo pirmas nuo 2012 metų. Manome, kad tai yra teigiamas žingsnis. ES ir Azerbaidžianas spalio 12-13 dienomis taip pat atnaujino bendradarbiavimas e, saugumo, teisingumo, žmogaus teisų ir demokratijos srityje, o pakomėtytyje taip pat apie tai buvo kalbėta. Tai atsitiko po dviejų su pusę metų pertraukos. Todėl vėlgi tai matome kaip progą iškelti atitinkamus klausimus, bendraujant su Azerbaidžiano institucijomis. Tikriausiai žinote, kad lapkričio 14 dieną tarybai galiojo komisijos narių dėrėtis ES vardu dėl susitarimo su Azerbaidžianu. Manome, kad ES e, geriau gali bendradarbiauti dvišaliais pagrindais, siekdama apginti pilietinės teisės Azerbaidžiane. Mes ir toliau dirbsime, remiami savo valstybių narių ir manome, kad naujas bendradarbiavimo pagrindas leis pagerinti šalyje susiklošusią žmogaus teisų situaciją. Turbūt paminėjote, kad e, po šio įgaliojimo mes pasisakėme dėl Igar Mamadov atveju e, lapkričio 19 dieną. Manome, kad tai yra dar vienas pavyzdys, kad kad mums ši situacija jūsų šalyje rūpi visada. Tikimės, kad pavyks užmėgsti stiprią naują partnerystę ir, ir toliau priminsime Azerbaidžianui, kad funkcionuojanti demokratija e, yra labai svarbi ir gyvybiškai svarbi šalies ateičiai. Taip pat baigdama pasakysiu, pacituosiu mūsų vyriausiai galiotinę, kuri pasakė spaudos konferenciją po e, Azerbaidžiano, e, susitikimo su Azerbaidžiano užsienio reikalų ministru. Jis sakė, kad atvira visuomenė yra geriausias e, ilgalaikio stabilumo garantas. Dėkuoju. Muchísimas gracias, señora García Pérez. Sí, creo que la señora Yunus quiere decirle algo. Pane Yunus. Спасибо большое. Это абсолютно точно. Iš tiesų, atvira visuomenė tai yra stabilumo ir klėstėjimo garantas. Tikrai taip. Nepaisant to, ką jūs sakote, tai reikia statymų viršinybės, laisvės, to tiesiog nėra. Ir nebus artimiausioje ateityje, jūs sakėte, e, tai, kad e, yra teigiamas e, poveikis. Hadidžia ne, nebėra nelaisvėje. Na ir 16 e, žmogus teisų gynėjų, žurnalistų buvo išlisti, 16 išlisti, 78 pasodinti. Ir visa tai vyko prieš 6 mėnesius. Tai ne, nega, to negalima vertinti teigiamai. Sakėte, kad ES pareiškime buvo pasakyta, uh, Tai e, išsakytas susirūpinimas, kad ir Rajas Mamėdavas yra nelaisvėje. Aš savo pranešime sakiau, kad jis yra nelaisvėje nuo 13 metų vasario kitos, iš tiesų, kai praeis jo įkalinimo laikotarpis - septyni metai. Jo niekas nepaleis, nepaleis. Reikia suprasti, kokia sistema pasakys, kad jis bus paleistas, kad yra Europos teismo sprendimas jį paleisti, yra jūsų pareiškimas dėl to, kad jis turi būti išlaisvintas. Ir buvo tas jūsų pareiškimas dar iki posėdžio aukščiausio teismo Azerbaidžano, kuris vyko lapkričio 18 dieną Europos Sąjungoje, tai pareiškė. Ir, uh, Dar kitų pareiškimų buvo, o aukščiausio teismo teisėjui buvo paskambinta ir jis nusprendė jo neišleisti, suprantate, jie nežaidžia pagal taisyklės. Tai visai kitokia sistema. Ir tai ką mes kalbame, tai kad jie gali pasirašyti labai daug dokumentų ir iš tiesų diplomatiniam ligmenį pasakyti nuostabiausius dalykus, bet per slaptą diplomatiją dar daugiau pasakyti arba ignoruoti tai, bet realiai, jeigu nuspręsite nuvykti į kalėjimą, paprašyti susitikti su šituo žmogum. Jam 34 metai, jis prie mirties uh, praktiškai yra, jis buvo kankinamas, jis yra tiesiog tikintie, tikintysis, kitiems tikintiesiems autoritetas. Tai iš tiesų, kai europiečiai rodės dėmesį tiem, kur įkaltinti dėl potinius kalėbadėzadė, yra mus, musulmonų vienybės judėjimo lyderis, jeigu, jeigu atkreipsite dėmesį į jį. Ir aišku, tai suteiks galimybę mums, kurie esam tolimi nuo nereligijos, pasakyti, kad mes visi kartu esam, esame už mūsų ir jūsų laisvę, už musulmonų, krikščionių, žydų. Kartu esame už jūsų ir mūsų laisvę. Nes mums reikia parodyti jaunimui, kad vakarus domina ne tik tai nafta, kaip šiandien čia buvo pasakyta, bet Vakarai yra su, suinteresuoti stabilumu, demokratija, vystimuose. O šiandien jūs neteisus, kai sakote, kad ir yra pažanga, kad yra kažkas tai pagerėja. Koks mūsų atveju pagerėjimas yra? Taip mūsų asmeniniu atveju, taip yra mūsų kolegų atveju yra, bet bendrai paėmus vis tik, viskas tik tai blogėja. Dėkui. Muchísimas gracias. Eh, creo que la señora García Pérez lleva un mensaje bastante claro. <laughs> Dėkoju. Manau, kad ponia Ponios Garcijos Perės žinia labai aiški. Tikrai tai tik tai rodo, kad mes turime kovoti su tokiamis neigiamomis tendencijomis režimo. Taigi dėkojame poniai Jonus ir lauksime jūsų greitai vėl atvykstant į Briuselį. Ačiū už dalyvavimą.

Vamos a seguir mientras se despiden de los señor y señora Yunus. <clears throat> Tenemos que pasar. Taigi dėkojame mūsų dalyviams, poniai Junus. Dabar pereisime prie kitų darbo tvarkės punktų, nes jau šiek tiek vėluojame. Pono Bašir dabar pranešimas bus nagrinėjamas be tevinė e, Azijoje ir pietryčių Azijoje. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Bašiūrui. Nežinau, ar jis dabar čia salėje, galbūt e, palaukime dar šiek tiek. Noriu tai pasakyti, kad pakeitimams galutinė data yra gruodžio 8 diena, 12 valanda dienos. Dėl šio pranešimo Vystimosi komitetas rengia taipogi dokumentą. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už suteiktą progą e, asmenų be pilietybės pietų ir pietryčių Azijoje klausimą įtraukti į darbo tvarkėje. Darbotvarkė. E, šis, e, ši problema yra labai didelė žmogaus teisų problema ir džiaugiuosi, kad šiandieną ir per ateinančias savaitės galėsime ją išsamei aptarti. Uh, Pagrindinės teisės, kurias suteikia pilietybė, mums atrodo savaime suprantamos jau dešimtmečių dešimtmečius. Tačiau milijonams žmonių tai yra tolima svajonė. Kartais norėčiau, kad mes galėtume apie tai kalbėti kaip išaldytą klausimą. Ši situacija yra sudėtinga, bet e, stabili. Ir todėl suinteresuotos pusės gali, turi laiko spręsti šias problemas. Tačiau uh, Prieš kelias dienas Mienmare pasirodė mm, šokiruojančios antraštės ir ten teigiama, kad vyriausybė dalyvauja etniniuose valymuose. Ir tai turėtų tikrai priversti mus sunerimti. Taip pat turėtume prisiminti, kad tokie žmonės kaip Ruingos ne, nepaliaujamai kankinasi dienų dienas, metų metus. Tikiuosi, kad mano pranešimas susilauks tinkamo dėmesio ir privers susimastyti apie mm, asmenis bei pilietybės pietų ir pietryčių Azijoje. E, Nusprendžiau susitelkti į šį regioną ir Rohingas todėl, kad jie atstovauja ne tik tam tikrą grupę, kuri statistiškai padengia maždaug 50 procentų, sudaro maždaug 50 procentų bepiliečių asmenų pasaulyje, bet taip pat dėl to, kad jie kenčia didžiausius žmogaus teisų pažeidimus. Iš kitos pusės, Bahari E, atvejs yra labai įdomus. Ten e, kai kurios problemos buvo išspręstos teisiškai, tačiau e, tie teisiniai sprendimai nebuvo įgyvendinti ir ši, ši dabar pilkoji zona kelia didelį nerimą. Be pilietybės priežastys yra labai įvairios. Pavyzdžiui, nacionaliniai statymai, kurie diskriminuoja asmenys be pilietybės, taip pat lyčių, lytinė diskriminacija, taip pat biurokratinės kliūtės. Be pilietybės keliamos problemos e, kartais baigėsi žudynėmis, tačiau kartais gali sukelti problemų, kurie e, palyginus su žmogžudys, aišku, nėra tokios baisios, tačiau labai apsunkina paprastų žmonių gyvenimą. Pavyzdžiui, jie tampa tiesiog parijais darbo vietoje, taip pat gali susilaukti sunkumų, jeigu nori susituokti, pavyzdžiui, ir yra visai kitaip diskriminuojami. Ir nors Mes galime pateikti tam tikrų idėjų, bet e, tų regionų valstybės privalo pačios suteikti ir rasti sprendimus šiai problemai. ES vaidmenį turėtume tinkamai išnagrinėti ir pagalvoti, kokios programos buvo finansuojamos iki šiol ir ar jos buvo sėkmingai gyvenintos. Taip pat e, pabrėžiau gerosios praktikos pavyzdžius, tokiose šalise pavyzdžiui Kambodžoje, Indonezijoje ir Vietname. Labai svarbu e, griežtai pasisakyti ir pasmerkti piknaudžiavimą, o taip pat pagirti tada, kai daroma pažanga. Kai dėl dėdė parengtos nuomonės norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi. Mūsų kolegos e, neįprastai trumpai suformulavo mūsų reikalavimus ir taip pat atsižvelgia į regiono geografinę padėtį sutinku su tai, kad reikėtų sieti asmenų teisinį statusą ir įvairiausius pokyčius. Dėkoju Dieve kolegoms už tai, kad e, aiškiai apibrėžė šį punktą ir tikiuosi, manau, kad daugumą iš šių rekomendacijų reikėtų įgyvendinti. E, pakeitimus galima teikti iki e, gruodžio 8-osios, paskui surenksiu susitikimus su kitais šešėliniais pranešėjais, kad kartu pasiektume kompromiso. Aš laukiu jūsų pastabų ir tikiuosi su jumis bendradarbiauti. Dėkoju. Dėkoju ponui Bašir. E, Grupo Popular y, como no está el señor. APP vardu, kadangi ponos Predas nėra, tai ponai Manesku dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau pono Priedos vardu. Jis negalėjo dalyvauti šiuose svarbiose diskusijose dėl bepilietybės pietų ir pietričio Azijoje. Norėtų padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, už uh, E, puikų, puikiai subalansuotą pirmąjį projektą, nes iš tiesų e, be pilietybės klausimas labai įrelypės ir dažnai pamirštama žmogaus teisės, iš tiesų priežastis labai gilios e, ir įvairios ir galimi įvairios sprendimai. Sveikiname naujausius žingsnius ES lygių dėl to, kad bilietystės klausimas būtų įtrauktas į žmogaus teisų veiksmų planą ir demokratijos veiksmų planą. Sveikina 15 metų tarybos išvados šią temą ir e, e, e, taip pat šio klausimu užsiema ir jauktinės tautos. Vis dėlto reikėtų pasakyti, kad be pilietybės susilaukia riboto tarptautinio dėmesio, nors neramina tai, ką galėtų tai reikšti regioniniu lygmeniu. Uh, lygmeniu, tačiau visgi e, tik tai, jeigu pasaulio lygmeniu bus kreipiamas dėmesys, galime tikėtis rezultatų. E, iš tiesų, pilietybė tarsi netrodo, tai yra rimtas žmogaus teisė pažinimas, kaip identifikuoti asmenį be pilietybės, kaip apie tai pranešti. Todėl pritariu pranešimu, kad ES reikia kompleksinio požiūrio. Uh, Kalbant apie požiūrio turinį, reikėtų įvardyti ribotą prioritetų skaičių ir o, e, išskirti skubės situacijas ir ilgalaikės priemonės. O, Norėčiau paminėti porą veiksmų sričių, veiksmų, kurių galėtų imtis ES. Ponas Preda e, tai teiks savo pakeitimais, kaip bilietybė sukelia skubę spręsinę humanitarinę krizę, kaip pavyzdžiui, e, rūdingė atveju ES turėtų imtis visų na, priemonių, kad tai būtų sprendžiama tarptautinių regionių lygmenių ir neturėtume varžytis, daryti viešus pareiškimus e, ir dvišalio pagrindų bendratų svetingumo valstybių, kalbant apie požiūrio vidutinio ir ilguoju laikotarpiu, tam, kad vertinumėm tinkamus veiksmus, reikėtų gerai suvokti, kokias problemas patiria asmenys be pilietybės įvairiose šalyse, kokios priežastis yra ir kartais tos priežastis gali būti tokios, kad nėra administracinių gebėjimų, kitose šalyse tokia situacija gali lemti tai, kad vykdoma diskriminacinė valstybės politika Europos Sąjunga turi mobilizuoti savo žmogaus teisų priemonės Ir pavyzdžiui, reikėtų remti asmenys kovojančius su savo teisės, reikėtų skatinti, reformuoti politiką, taiskyti, taisyti diskriminuojančią na, praktiką, stiprinti administracinius gebėjimus atitinkamuose šalise. Taip pat turime priimti ES gairias. Taip pat reikėtų imtis lyderio vaidmės tarptautinėse organizacijose, kad būtų plačiau informuojama apie šitą klausimą. Uh, Ir taip pat tai reikėtų kreipti dėmesį jungtinių tautų kampaniją ir iš tiesų įtraukiant bibliotybę į darbo atverkę reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokį poveikį tai daro kitiem dalykam, kaip pavyzdžiui, skurdo klausimų sprendimo į 20-ųjų metų darbo atverkės gyvenimui. Taip pat reikėtų spręsti tokius klausimus, kaip vaikų darbo išnaudojamas ir prekybo žmonėmis. O, first of all, skulle jag vilja tacka för en mycket bra. Dėkuoju. Pirmiausia, noriu padėkoti už labai gerą pranešimą. E, jis iš tikrųjų, kaip minėta, buvo labai e, trumpai ir presiškai parengtas. Nepaisant to, kad e, kai kas man kelia nepasitenkinimą, ir norėčiau nuodugniau panagrinėti. Manau, kad jūsų pranešimas turėtų pateikti daugiau informacijos apie bepilietybės apimti. Taip pat e, reikėtų pagerinti tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai prieinamus duomenis. Tačiau tai dar aptarsime vėliau. Dar vienas dalykas, kurio mums reikia, yra daugiau konkrečios informacijos apie tai, kokios, apie kokias konkrečias grupės mes kalbame, kiek e, tarp jų yra moterų, vaikų, vyrų. Taip pat e, reikia gilesnės pilietybės analizės, ką tai reiškia, ypač jei esate vaikas ar moteris, pavyzdžiui. ir e, labai didelę problemą kelia ir tai, kad tie asmenys ir toliau lieka be pilietybės. Man atrodo, reikėtų, kad ES sektų, kokie pokyčiai vyksta, kiek žmonių gauna pilietybę. Ir taip pat manau, kad reikėtų pagalvoti apie Nepalą, Malaziją, Brunėjų, kur vyrai ir moteris neturi tų pačių teisių. Ir kaip suteikiama pilietybė vaikams, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, moteris nesiskaito ten pilna teisėmis pilietėmis. Žinoma, tai yra nepriimtina. Ir todėl, man atrodo, kad reikėtų į tai taip pat atkreipti dėmesį. Aš taip pat e, dar norėčiau paminėti kelis punktus. Nėra numatyti būdai, kaip konkrečiai ES turėtų imtis veiksmų, kovojant su bepilietybė. Man atrodo, reikėtų numatyti tokį pagrindą. Uh, kad efektyviau ieškotume sprendimų šiai problemai. Toliau, kalbant apie Rahingas, situacija atrodo tik blogėja. Todėl reikėtų pasitengti jiems padėti. Yes. Eh, no sé si el señor Bashir quiere hablar ahora o vamos. Ačiū, nežinau, ar ponas Baširas nori pasisakyti dabar, ar prieš tai išklausykime EIVT, komisijos galbūt. Puiku. Tokiu atveju suteiksime žodį vėl poniai Bugasėjai Peres. Ačiū. Nesuprantu, kad laiko nedaug, tačiau iš tiesų yra e, e, sąranga, kurio vadovavimas, kai dirbam e, bibliotybės klausimo, buvo sukurta 15 metais, kaip tik tai remiant jungtinių tautų kampaniją, buvo įvardytos 10 prioritetinių šalių tame kontekste ir visoje sistemoje buvo išplatinti nurodymai, kaip dirbti bibliotybės klausimu ir iš tiesų yra galimybių, tai yra oficialus dialogas, aukšto lygio vizetai vizitai, vizitai e, e, taip pat mūsų delegacijos dirba, susitikdamos su valdžios institucijų atstovais, taip pat e, kolegas delegacijose raginame susitikti taip pat ir su pačių bendruomenio atstovais, naudojamės visom galimybėm, kad atkreipimėm dėmesį į situaciją, atkreipsiu dėmesį į tai, kad praeitą savaitę vyko vizitas į Mianmarą, data buvo nustatyta jau labai senai, vykdant dialogą dėl žmogaus teisų tarp ES ir Mianmaro, tačiau aišku, aišku, pastarojo meto situacija, ypač rinkimų bendruomenės padėtis buvo labai svarbus klausimas diskusijų metus ir turėčiau pasakyti, kad mes į tą, tą klausimą kėlėm, kalbėdamėsi su visom valdžiom institucijom ir aukščiausių lygmenius. Ir, Iš tiesų buvo kalbėta apie tai, kad bus vykdomas oficialus tyrimas e, tų smurto išpolių, kurie pastarojame metu e, įvyko Šiaurėje. Ačiū pirmininkė. Taip pat labai trumpai norėčiau pirmą pasakyti, kad e, komisija ir išorės veiksmų tarnyba nevertina be pilietybės kaip E, žmogaus teisų pažeidimo, tam yra skirtos specialios programos, e, tai specialios programos skirtos humanitarniai pagalbai e, pagal dvi šalio regioninio bendradarbiavimo programas, taip pat specifinės programos pagal DF ir mes pagal tas programas lemiame priedinės visuomenės organizacijas, kad būtų galima gerinti padėti susijusią, pavyzdžiui, ringų abi pilietybės atveju, kitose taip pat e, valstybėse. Taip pat e, norėčiau paskelbti, kad, tai, e, kad buvo paskelbti konkursai projektams vykdyti ir ten buvo įtrauktos dalis susijusios su migrantų ir asmenų be pilietybės teisėm ir kaip atkreipta, e, atkreiptas dėmesys pranešime, mes taip pat e, manome, kad e, asmenų be pilietybės klausimas turėtų būti integruotas į mūsų, į mūsų programas. Ir Visą tai vertiname taip pat mūsų vystomojo bendradarbiavimo kontekste, taip pat integruojant lyčių lygybės klausimų, taip pat kreipiant dėmesį kitas pažeidžiamas grupės, kaip, kaip vaikai. Ir dar, kaip buvo minėta, e, skaičiai labai svarbus, kad būtų galima tinkamai įvertinti situaciją, ją spręsti, taip pat e, e, apibendrinti poveikį ir iš tiesų iš, pagal grupės ir pagal lytę išskaidyti duomenis taip pat yra labai svarbus. Dėkui. Ponas Baširas. Uh, Norėčiau padėkoti poniai Post ir poniai Maresku, šešėliniams pranešėjams, poniai Maresku, kuri atstovauja poną Predą, kuris negalėjo atvykti. Aš atsižvelgsiu jūsų išsakytas pastabas ir tikiuosi bendradarbiauti su jumis, kad e, surinktume dar daugiau informacijos, kurios prašėte apie lyčių skirtingą situaciją, vaikų situaciją ir tik tada, manau, pranešimas bus informatyvus ir naudingas. Norėčiau išklausyti ir komisijos ir išgirsti, kaip sekėsi praėjusios savaitės vizitas Mianmare. Ir e, galėčiau, kad galėčiau visapusiškai įvertinti situaciją ir gauti visokiojopą informaciją, kurią galėčiau sudėti į pranešimą. Dėkoju. Eh, Dėkoju. Galutinis pakeitimų patikimo terminas gruodžio 8 diena. 25 sausio dieną nagrinėsime šį pranešimą pakomititėje. Na, dabar perikime prie kito darbo atvarkės punkto. Dėkuoju uždėmesi visiems. Bueno, vamos con nuestro último punto del orden del día. Puiku, dabar pereikime prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Turime du svečius dabar, Sara Bukazal ir Sama Fayez Avejad. Šio klausimo tikslas yra paminėti lapkričio 29 dieną moterų žmogaus teisų gynėjų tarptautinę dieną. Taigi kampanija 2004 metais buvo pradėta. Tikslas jos buvo informuoti visuomenę apie moterų žmogaus teisų gynėjų veiklą. Tos moteris susidūrė su tradicinėmis žmogaus teisų gynėjų e, problemomis, bet taip pat ir su specifinėmis problemomis, nes jos yra moteris. Dabar pakvietėme uh, dvi žymės aktyvistės, ponė Sarabu Gazal, ji yra rašytoja, aktyvistė, taipogi narė ir bendraįsteigėja Saftalnisva e, kolektyvo organizacijos. Aš sutikra, kad geriau ji e, pra, pas, iš, ištars savo organizacijos pavadinimą. Ji yra iš Beiruto ir dirba su moterims žmogaus teisų gynėjomis. Taip pat turime šiandien, šiandien Sama Fayez Avayed, ji Women's Studies Center e, vadovauja Palestinos NVO. Ir e, ši organizacija įsikūrusi E, Jeruzalės rytinėje dalyje. Taigi pirmiausia, poniai Abu Gazal žodis 10 minučių. Labą dieną, aš esu Hfar Abu Hazal, esu regioninė uh, koordinatorė m, tarp m, žmogaus teisų gynėjų moterų m, regione. Mes žinome, kad turime saugoti ir remti vieną kitą ir uh, Mes gyvename labai greitai besikeičiančios ir smurto pritvinkusiose visuomenėse. Dėkoju, pat pasikvietėte mus šiandieną ir skirite laiko mums išklausyti. Tai iš tikrųjų parodo, kad jūs esate įsipareigoję žmogaus teisėms ir manau, kad mus visus tai vienyje. Pradėsiu nuo Egipto, kur moteris žmogaus teisų gynėjos visiškai išstumtos iš viešosios erdvės jos yra persekiojamos, izoliuojamos nuo likusio pasaulio. Vis labiau pastebime, kad Egipte vis labiau taikomasi į moterį žmogaus teisų gynėjas dėl to, ką jos daro ir mūsų koalicija dėl to labai baiminasi, nes suprantame, kad jeigu nemesime iššūkio šiems pavojams ir pažeidimams, suprantame, kad tas modelis pasikartos kitose šalise mūsų regione. Ir moteris žmogaus teisų gynėjos ir toliau bus izoliuotos ir nesugebės e, ištverti valstybinių represijų ir šeimos e, ir ne valstybės veikėjų smurto iš kitos pusės. Mums tai yra labai svarbu, nes tai iš tikrųjų nulėmė žmogaus teisų modelį atsižvelgiant į valstybės mūsų šalise, mūsų regionuose, regione. Tikriausiai žinote, kad Egipte buvo priimtas įstatymas apribojantis pilietinės visuomenės veiklą. Tačiau šis įstatymas dar nebuvo patvirtintas, jis turėtų būti patvirtintas greitai. Bet iš tikrųjų jis apriboja ne tik vietinės pilietinės visuomenės veiklą, bet taip pat apriboja ir tarptautinių organizacijų veikiančių Egipte veiklą. Įstatymas, kuris numato pilietinės visuomenės organizacijų veiklos ribojimą, kaipgi apskritai galėtų egzistuoti pilietinė visuomenė. Pavyzdžiui, pastaruoju metu Musin Hasan, kad tik gavęs šešėlinę Nobelio e, premiją, kuris užseima, e, kuri užseima kova su E, smurtų prieš moteris. Ir po to kita aktyvistė, besirūpinanti moterų teisėmis, taip pat nebegalėjo keliauti, taip pat jos asmenis turtas buvo išaldytas, o jos įmonės turtas taip pat buvo išaldytas. Ir paskui Haida Seifedaula, kur dirba Ainadim centre ir rūpinasi e, pagalba kankinimo aukoms, taip pat mm, nebegalėjo keliauti, jie buvo uždrausta keliauti. Visą tai vyko per kelias savaitės, tiesiog buvo uždrausta keliauti be jokių tolesnių paaiškinimų ir pagrindimo, kodėl šios moteris e, susilaukė tokių apribojimų. Mūsų koalicija mato, kaip mūsų narės e, patiria tokius apribojimus ir suvokiame, kad Taip daro tie, su kuom kartu mes rengėme bendrą strategiją kovai su smurtu prieš moteris. Taigi iš vienos pusės uh, jie atliko savo pareigą ir parengė tą strategiją, tačiau dabar tas moterų vaidmuo yra apribotas. Net neįmanoma sekti, kaip tas veiksmų planas yra įgyvendinamas, kaip vyriausybė rūpinasi moterų problemomis ir smurtu prieš moteris Egipte. Iš vienos pusės e, situacija yra tokia, iš kitos pusės Turime suvokti, kad e, užsipuldami šias moteris e, vyriausybės atstovai ne tik draudžia joms keliauti ir bendrauti su vyriausybė, bet taip pat tos moteris yra demonizuojamos. Jos yra juodinamos per nacionalinę televiziją, jų darbai yra menkinami, Per televiziją kalbama ne apie jų pasiekimus, jų reformas, bet e, ten transliuojami asmeniniai skambučiai, telefono skambučiai ir tos moteris yra demonizuojamos ir siunčiama labai aiški žinia Egipto moterims, kad jei esi moteris ir ketini prisijungti prie tokios veiklos, tuomet tau atsitiks taip pat. Tai, tai iš tikrųjų labai svarbus aspektas mūsų koalicija MENA regione mano, kad Egiptas dabar atsidūrė lemiamoje padėtyje, kalbant apie žmogaus teisų padėtį ir žmogaus teisų gynėjus. Kadangi mes suprantame, jog jeigu susitaikysime su tuo, kad, kad jeigu jeigu dėl žmogaus teisų bus įmanoma dėrėtis dėl e- Egipte, tuomet tai bus įmanoma visur. Nes tik tokiu būdu mūsų visuomenė bus teisinė visuomenė ir tik tokiu būdu plėtinė visuomenė galės funkcionuoti. Žmogaus teisės yra viso to pagrindas. Taigi mes siekiame paramos, kad galėtume pasakyti, jog štai atėjo laikas – aptarti žmogaus teisų klausimą ir moterų dalyvaujančių viešoje veikloje klausimą. Ir dėl to dėrėtis negalima, dėl to reikia būti tvirtiems, negalima nusileisti. Visą tai sakau ir kalbu daugiausia apie, apie Egiptą. Dėl to, kad dėja Egipto koalicijos narės ir mano paminėti atvejai negalėjo atvykti čia. Todėl aš turėjau vis, visas šias žintes perduoti jums. Šioms moteriams buvo uždrausta keliauti. Antra, jeigu jos būtų išdrysusios atvykti, tuomet būtų sulaukusios tiek daug grasinimų ir taip pat būtų susilaukusios bausmės. Ir netgi tie egiptiečiai, kurie kuriam laikui atvyksta į Europą ir tie nepasisako. Šią tylos kultūrą reikia e, išsklaidyti. Nes e, mes, kad ir kokie tamsus būtų laikai mūsų regionai, mes tikime, kad pokyčiai yra įmanomi. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų regione būtent Egiptas nustatys tą modelį, kaip kalbėti apie žmogaus teisų, kaip žiūrėti į moterų dalyvavimą ginant jų pačių teisės ir žmogaus teisės apskritai. Ir todėl manome, kad labai svarbu, jog būtų kaip galima daugiau viešų pareiškimų daroma dėl to, kas vyksta Egipte ir kad būtų atkreiptas dėmesys į tą naują įstatymą, kuris tikėkime nebus patvirtintas arba kaip nors užginčytas. Suprantame, kad ES atstovai dažnai lankosi mūsų regione, tai taip pat labai svarbu, tai sumažina izolaciją ir sukuria solidarumo jausmą. Tačiau labai svarbu, kad ES atstovams lankantis regione e, kad jie daugiau, dažniau sustiktų ir pasikalbėtų su tomis moteriamis, bet taip pat pripažintų ir pasidžiaugtų jų darbu. Dauguma iš tų moterų žmogaus teisų gynėjų negali keliauti, bet vis tiek galima kitais būdais išsakyti tą pripažinimą, pri, pripažinti jų pasiekimus. Taip pat mums labai svarbu atsižvelgti į tai, kad Egiptas Egiptui nelabai gerai sekasi ekonominė prasme. Todėl visada reikia turėti omenyje, kad žmogaus teisės turėtų būti būtina sąlyga, be kurios bet kokia finansinė parama nebūtų įmanoma. Ir galiausiai pabrėšiu, jog labai svarbu, kad būtų imtasi globalios ar Europos lygmens iniciatyvos, kurioje galėtume į šviesą iškelti moterų žmogaus teisų gynėjų situaciją tame regione ir paminėti vis ir, ir, ir įtraukti mus, kad mes nebūtume kaip kažkokios išorės veikėjos, kad visa tai taptų globaliomis diskusijomis, kad tai, yra, kad tai taptų globaliu rūpešiu. Taip pat noriu, baigdama pabrėžti ir perduoti svarbę žinę, kad mano ką tik paminėti atvejai Egipte yra labai žinomi. Viena iš tų moterų gavo dvi tarptautinės premijas, premijas už savo darbą. Tačiau visa, visas tas tarptautinis pripažinimas vis tiek jos neapsaugojo. Taigi kaip aš galiu uh, dirbti su jaunesnėmis, netiek pripažintomis moterėmis šalise, kuriuose dar daugiau smurto nei Egipte, pavyzdžiui, Libijoje ir kitur, ir raginti jas ginti savo teisės. Tai neįmanoma. Ir tada mes, moteris, kurios stengiamės viešoje erdvėje, e, ką nors daryti, esame tiesiog priverstos sugrįžti į savo privato gyvenimą. Ir norėčiau savo pasisakymą baigti būtent šią žinutę. Ką galėtume padaryti? Mes galime padaryti daug ką, tačiau turime pripažinti, kad net ir stipriausios mūsų narės susilaukia represijų. Tai ką jau kalbėti apie kitus. Dėkoju uždėmesi. Muchísimas gracias. Eh, ahora tiene la palabra. Ačiū. Poniai dabar savi žodis. Labas vakaras visiems. Dėkojame, dėkojame už galimybę dalyvauti posėdėje. Aš esu Palestinos moterų studijų centro generalinė direktorė. Tai yra nevyriausybinė organizacija, mes dirbame Jeruzalėje ir vakarų krante turime filialų ir gazoje, taipogi per savo giminingą organizaciją. Aš e, dirbu su žmogaus teisėmis ir moterų teisėmis nuo 80-mečio pabaigos, taigi tikrai turiu patirties ginant e, moterų teisės Palestinoje taip pat. Palestinos moterys visada būrėsi į organizacijas, kad gintų savo socialinės ir politinės teisės. Ir toks judėjimas prasidėjo dar nuo ketvirto dešimtmečio pabaigos, dar iki pat e, e, okupacijos po antro pasaulinio karo. Ir tais metais moteris aktyviai dalyvavo kovodamos su okupacija. Jos e, labai netgi aktyvų vaidmenį toje kovoje turėjo, ypatingai per pirmąją intifadą, kaip kad e, visi žinote, tai buvo taiki intifada. Deja, po to, po Oslo susitarimų, uh, ir po Palestinos autonomijos įsteigimo mus praktiškai išstūmė iš visų aukštų politinių pozicijų Palestinos autonomijoje. Tradicinė patriarchalinė visuomenė mano, tiksliau manoma joje, kad moteris neturėtų užimti aukštų postų. Taigi vėl mes nuo pat pradžių turėjome kovoti praktiškai nuo nulio dėl savo teisių, ypatingai po Palestinos autonomijos e, įsteigimo jie ėmė naudotis e, tais pačiais teisės aktais Jordanijos e, ir Egipto teisės aktais paremtais įstatymais, kurie buvo naudojami iki 67 metų. E, ir vieni ir kiti įstatymai labai diskriminuojantis yra moteris. moteris. Jie egzistuoja ir Jordanijoje, ir Egipte. Na, o gazoje ir vakarų krantė šiek tiek kitokie teisės aktai buvo naudojami. Tačiau tuo viskas nepasibaigė, nes mes turėjome kovoti už savo teisės. Ir mes dabar turime siekti 20 procentų kvotos savivaldybėse. Tos kvotos yra labai aktyviai naudojamos, moteris to aktyviai siekia, tačiau vėlgi e, dėje e, skiriasi labai situacija tarp Palestinos ir Gazos ruožo. Rinkimai taipogi buvo skirtingai organizuojami ir nepavyko kovoti, e, iškovoti didesnį kvotų pakelimo nuo 20 iki 30 procentų. Kitos kliūtis mūsų tai būtų Izraelio be jokios abejonės taikomos priemonės, bet nuo to kenčia visi piliečiai. Tik tai tiek, kad ypatingai gyvenimas dėl to pasunkėja Palestinos vo, moterims. Izraelio vyriausybė laiko moteris žmogaus teisų kovotojas kaip e, pavojų, pavojumi Izraelio saugumui. Jos yra dažnai areštuojamos, joms taikomas namų areštas ar kartais netgi draudžiama yra joms keliauti. Štai pavyzdžiui, turėjo atvykti dvi kolegės iš gazos, dėje joms buvo neišduoti išduoti leidimai e, keliauti. Tiek Izraelis, tiek Jordanija neišdavė e, leidimų. Aš pati iš e, Tel Avivo išvykau, skridau į Barceloną. Tiesą sakant, labai ilgai buvau užlaikyta per saugumo patikrinimą. Ir dvi su pusę valandos mane kratė netgi E, buvo netgi nešiojamas kompiuteris atimtas, taigi dabar nusprendžiau, e, kad nebe iš Barcelonos į Tel Avivą skrisiu, o kažkaip kitaip, kad neužtrukti taip ilgai. Pabūsiu porą, tris dienas kažkur kitur. Namų e, griovimas yra problema, kuri labai aktuali moterims Palestinoje. Yra daugybė istorijų, kai moteris uh, mėnesius ištisus turėjo gyventi gatvėje. Įsivaizduokite, kaip moterims gyventi gatvėje be tualetų, be jokio privatumo. Mes e, su moterimis, su e, daugybė moterų dirbame dėl šios problemos. Be to, e, tas kolonizavimas, kolonijų statymas labai moteriams yra aktualus. Po Oslo susitarimų dabar A e, teritorija Palestinai priklauso, B zona. B zonoje saugumas yra neužtikrinamas, na, o C zona yra pilnai Izraelio okupuota gyvenvietės C zonoje, kągi reiškia Tai reiškia, kad e, didesnis, e, didesni kelių, keliavimo pribojimai taikomi moterim šioje zonoje. Parduotuvės, pavyzdžiui, pavojinga yra turėti ar atidaryti, todėl e, gyventojai nenori, kad moteris ir merginos tiesiog keliautų dėl saugumo priežasčių šioje zonoje ir, pavyzdžiui, kas dėl tokių paslaugų kaip švietimo ar sveikatos priežiūros e, patiekimo į darbo rinką, tai vėlgi prieimas prie jų yra apribotas dėl to. Siena atskiria Jeruzalę nuo vakarų kranto. Dėl to Palestinos moterims e, labai dėlių problemų kyla. Ir jeigu, pavyzdžiui, moterys yra nutekėjusios į kitą sienos pusę, tai tokiu atveju e, šeimoms tenka pasirinkti ir labai dažnai pusė gyvena Jeruzalėje šeimos, pusė vakarų krante. Labai dažnai e, moteris e, nesulaukia pagalbos iš šeimos, pavyzdžiui, smurto atveju dėl to. Daug vyrų taip pat yra areštuojama vakarų krante dėl to, moteris tiesiog turi pačios staigiai imti uždirbti duoną visai šeimai. O moteriams, kurios nepasirengusios yra šeimos išmaitinti, labai sunku taip e, staigiai persiorientuoti. Kovo 8 dieną, moterų tarptautinę dieną, vyko demonstracija, mūsų užpuolė Izraelio pareigūnai, buvo naudojamos dujos, uh, ir guminės e, kulkos. Aš pati netgi, pavyzdžiui, prieš porą metų atsidūriau ligoninėje po tokios demonstracijos, kovo 8 demonstracijos, nes ašarinės dujos e, buvo mane apsvaiginusios. Palestinos autonomija pasirašė Dasidau konvenciją. Tačiau mes dabar negalime įgyvendinti tos konvencijos. Mes feministės bandome daryti spaudimą Izraeliui, kad būtų į tai labiau atsižvelgta būtų. Tačiau dėl atskirimo gazos nuo vakarų kranto dabar mes neturime e, jokių bendrų e, teisės aktų. Todėl tai yra grinai dėl tų skirtumų dabar taip nutinka. Jeruzalėje viena rimta problema yra kurią norėčiau paminėti, tai e, vaikų areštas ir namų arešto pritaikymas vaikams. Motinoms labai sunku yra susitaikyti su tuo, labai sudėtinga vaikus e, laikyti namų arešto sąlygomis, nes motinos turi pasirašyti dokumentus, kuriais jos įsipareigoja neišleisti vaikų iš namų. Taigi vietoj to, kad jos būtų švelnios, besirūpinančios vaikais motinos, tampa kaip ir vos ne policininkėmis. Taigi jos daro viską, kas įmanoma, kad vaikai neišeitų į mokyklą ar žaisti su kitais vaikais. Vienas iš atvejų, kurių, kurį mes e, sekame, štai pavyzdžiui, 14 e, metų vaikas nusprendė išeiti iš namų, o motina negalėjo į jo išleisti. Motina pro langą matė policininkus, ji neišleido vaiko. Taigi motina tiesiog e, nusprendė nusprendė sumušti vaiką tol, kol jis prarado sąmonę. Motina ėmė verkti, pakvietė kitą sūnų, sūnus e, sūnaus paprašė pakviesti pagalbos, tada per tą laiką ji užsidarė e, vonioje, pati save sužalojo. Taigi matome, yra tokių atvejų, kai iš švelnios motinos, besirūpinančios vaikais motinos, jos tampa motinams policininkėmis. Į Jeruzalėje vis daugiau vaikams pritaikomas areštas arba namų areštas ir dėl to šis fenomenas tik tai rimtėja. Mes girdėjome, kad Europos parlamente yra ketinama priimti e, rezoliuciją dėl e, gyvenviečių, dėl naujų gyvenviečių plėtros. Mes labai dėkingi už tokią iniciatyvą ir tikimės, kad lyčių aspektai e, taipogi bus įtraukti į rezoliuciją. Dėkuoju uždėmesi. Muchísimas gracias a las dos por los eh, discursos. Ačiū abiems kalbėtojams. Tikrai labai įspūdingi pasisakymai. Dabar suteiksiu žodį vėl poniai Garsijai Peres. Ji EIVT žmogaus teisų klausimais dirba. Pirmiausia, noriu, norėčiau pasakyti, kad uh, iš tiesų moterio padėtis uh, saulė labai neramina moteriams kyla įvairiausias pavojus, koks nekyla kitiem asmenėms. Ir aišku, žmogaus teisų gynėjai labiau atskleidžia tuos pavojus. Į savo pristatymo metu kalbėjote apie lyčių stereotipus ir turime apie tai galvoti, kai, kai dirbame ir kai kalbame apie žmogaus teisų gynėjų apsaugą, bandom įvairiausias, įvairiausias politiko priemonės, pabandysiu trumpai paminėti, tai pirmiausia žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų planas ir ten konkrečiai kalbama apie paramą žmonių <clears throat> moterų Mm, organizacijoms, žmogaus teisų organizacijoms, moterų teisų gynėjams. Mm, e, aišku, su, suprantame, kad pavojus kyla e, moterų teisų gynėjams ir iš tiesų turėtumėm e, atsargiai, atsargiai teikti paramą jums jūsų kolegams taip pat savo veiksmų plane. Na, pripažįstame, kad kaimo vietovėse reikia aktyviau gyventi veiksmus, nes aišku, kaimo vietovėse tam tikras tam tikrus vaidmenis, rolės turi atlikti e, moteris, jos labiau pažeidžiamos yra. Ir e, aišku, e, remiame griežtus pasi, pasisakymus ir pareiškimus Junktinių tautų generalinėje asamblėje, žmogaus teisų tarybai, vyriausioji įgaliotinė Frederika Mogarinė kaltu su komisijos nariu Mimice. Ir pareiškė, padarė pareiškimą dėl moterų teisų, kalbama strateginė partnerystė ir lakryčio 25 dieną žymėsime tarptautinę dieną skirtų, skirtą visų formų smurto prieš moteris likvidavimo ir uh, Galėtumėm paminėti, kad birželio 29 dieną Tais atvejais, e, kai manome, kad e, kiltų moterų teisų gynėjams pavojus dėl viešų pareiškimų, tai e, aišku, elgiamės atsargiai. Kaip sakiau anksčiau, gerai suprantame, kad moterų žmogaus teisų gynėjams kyla ta papildoma grėsmė. Paprastai uh, kai kuriuose vietovėse didelis žaginimų pavojus yra, reikėtų pažymėti drąsų Bertakaterės darbą 16 metų kovo pradžia paminėtina, jos darbas rodo, kaip moteris gali prisidėti ir šiuo, šiuo atveju vietos motervaimo labai svarbus ir, uh, Aišku, tai taip atrodo, kad e, kai kurias moteris e, ištinka tragiška lemtis, kai jos gina savo pačių teisės. E, kalbėjau daug apie mūsų deklaracijas, mūsų įsipareigojimus, bet kas yra svarbu, kaip tie įsipareigojimai gyvendinami praktiškai ir nesenai yra paskelbtas konkursas e, e, projektams skirtie moterų žmogaus teisų gynėjo apsaugai ir kolegos iš DEFCO galės papildyti ir aišku, praktiškai reikia daugiau daryti, kad apsaugotum tokios žmonės kaip jos e, dėl tų jūsų dviejų paminėtų atvejų. Iš tiesų, konkrečiai kalbant apie padėtį Egipte, apie E, ten esančias moterų žmogaus teisų gynėjas. Labai svarbus yra vizitai ir artėja dabar pora aukšto lygio vizitų. Tai reikės tai e, akcentuoti, aš pati su Palestinoje buvusi ne kartą ir aš esu patyrusi pati, kiek yra e, ribojama ten judėjimo laisvė, tad aišku, aš galiu tik tai įsivaizduoti, kaip tai sudėtinga yra tom šeimoms, kurios gyvena ten. Jefa de unidad de DEFCO. Dabar norėčiau žodį suteikti poniai Rinaldį iš DEFCO. Kai dėl komisijos norėčiau jos vardu pasakyti visų pirma apie tai, kad lyčių lygybė įtvirtinta visokiojopai ES teisės aktuose. Taip pat e, turime ES lyčių lygybės veiksmų planą ir jis numato moteris ir mergaitės turi taip pat susilaukti, ir jų lygybė turi susilaukti pakankamo dėmesio ES išorės veiksmų kontekste. Taigi šis klausimas įtrauktas į visą ES vystomai bendradarbiavimą, visas jos rytis. Moteris kaip pilietės, moteris dėja kaip ir žmogaus teisų pažeidimo aukos. Ir taip pat mes vykdome konkrečias programas skirtas moteriams kaip žmogaus teisų gynėjams. Ir kadangi šiandien apie tai ir kalbame, norėčiau konkrečiai paminėti, ką darome šioje srityje. Ypač kalbant apie žmo moteris žmogaus teisų gynėjas, kuriuoms kyla pavojus. Visų pirma, mes teikiame skubę pagalbą, kaip ir bet kokiam žmogaus teisų gynėjui. Taip pat matome, kad dėja pagal EIDHR e, skubos fondą šiems atvejams mes 40 e, procentų paramos būtent skiriame moterims. Turime dar vieną mechanizmą skirtą žmogaus teisų apsaugai iš kurio moteriams išmokama 30 procentų lėšų. Tai yra skubi pagalba. ProtectDefenders.eu projektas taip pat suteikia ilgalaikę paramą ir kaip Mercedes priminė, mes ką tik pradėjome šios vasaros pabaigoje Mm, pirkimus, kur viena pirkimų dalis buvo skirta būtent moteriams žmogaus teisų gynėjoms arba žmogaus teisų gynėjams abiejų lyčių, kurie rūpinasi moterų ir mergaičių teisėmis, ten, kur joms kyla didžiausias pavojus. Taigi mes sulaukėme šimtų paraiškų, mes dabar jas vertiname vis dar. Tačiau iš tikrųjų galiu priminti to, tų pirkimų pagrindinius kriterijus ir ypač kalbant apie moterį žmogaus teisų gynėjas. Mes labai e, stengiamės vadovautis Junktinių tautų rezoliuciją dėl moterų žmogaus teisų gynėjų ir taip pat siekiame pripažinti ir skatinti moterų žmogaus teisų gynėjų vaidmenį. Uh, norime įgyvendinti projektus, padėsiančius pripažinti, kokį konkretų ir svarbų vaidmenį moteris vaidina ginant žmogaus teisės ir jas atvirtinant. Taip pat turime, aišku, atsižvelgti ir į konkrečius iššūkius ir pavojus, kuriuos patiria moteris, ar tai būtų jų viešajame ar privačiame gyvenime, ginant žmogaus teisės. O šio konkurso, pirkimų konkurso pagrindinis tikslas yra skirti finansavimą projektams konkrečiai skirtiems didinti moterų žmogaus teisų gynėjų apsaugą. Ir manome, kad Svarbu, kad tie projektai būtų iš pilietinių visuomenių organizacijų, nes geriausiai, jos geriausiai žino, ko daug, labiausiai reikia ir kas yra naudingiausia, kokios yra geriausios apsaugos strategijos toms moteriams, kaip padėti, padidinti jų gebėjimą pačioms apsisaugoti ir taip pat mm, ginti žmogaus teisės ir moterų teisės. Dėkuoju. Muy bien, eh, muchísimas gracias. Eh, ¿Quieren añadir algo ustedes? Dėkoju. Ar kas nors dar norėtų ką nors pridurti? Prašom. Ma, do you want to add something before finishing? You can. Um, Galite ką nors pridurti, jeigu norite, prieš pabaigiant. Labai džiaugiuosi ir dėkuoju už tai, kas skirite mums laiko. Taip, tikrai aš sutinku, kad e, veiksmai svarbesni už kalbas. Ir aš čia jaučiuosi liktai, liktai kelčiau raudoną vėliavą. Viduriniuose rytuose moterų situacija yra sudėtinga, nes visi dabar kovoja su teroristais ir kovoja su tais pavojais kylančiais iš pilietinės visuomenės, kaip ir su pilietinė visuomenė. Taigi nereikėtų to pamiršti. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad yra ir puikių e, programų, puikių iniciatyvų. Tačiau jeigu žmogaus teisų uh, gynėjai negali išvykti iš šalies, tai situacija labai sudėtinga. Štai pavyzdžiui, vien tik tai Egipte 62 žmonės negali išvykti iš šalies. Ir tokiu atveju pilietinė visuomenė praktiškai jau nebe pilietinė visuomenė tampa. Taigi dabar kyla pavojus, kad moterys nebesireikš viešojoje erdvėje. Štai pavyzdžiui, tie susitikimai yra demonizuojami taip ir darbas, kuris buvo padarytas iki 11 metų, praktiškai atsidūręs yra pavoje. Taigi aš keliu raudoną vėliavą ir Tikiuosi, kad šioje salėje kažkas ją pamatys. Kaip mes dabar galime vieni patys apsaugoti žmonės e, nuo patekimo, pavyzdžiui, kalėjimą. Na, praktiškai jie tik tai savo darbą tą daro, bando apsaugoti visuomenę, tik tai gal netinkamais būdais. Aš norėčiau pridurti štai ką. Gaza yra visiškai uždaryta, iš ten niekas negali išvykti. Tai prisideda tik tai prie mūsų Palestinos moterų judėjimo naštos. Štai pavyzdžiui, gazos aktyvistės negali sustikti su vakarų kranto aktyvistėmis. Mes negalime aptarti savo problemų, savo darbo tvarkės ir negalime parengti realios darbo tvarkės darbui kartu. Gazoje vyko trys karai, todėl žmonės Gazoje labai sudėtingomis sąlygomis gyvena. Aš pati turėjau pragos, pragos su Kvinetu ir Kvinetu apsilankyti Gazoje. Labai sunku buvo matyti moteris gyvenančias sugriautuose namuose. Ap apsidenginėjančiamis paklodėmis, pavyzdžiui, ar iš paklodžių bandančias kažkokio privatumo savo susikurti. Po 2002 metų po Džinin e, pabėgėlių stovyklos žudynių mes ten vykome ir bandėme išsiaiškinti, kokie yra moterų poreikiai. Kągi sužinojome? Sužinojome, kad daugybė moterų yra išgyvenančios postrauminio streso sindromą. Nuo 2002 metų pradėjome programas, kurių metu dirbama su postrauminio šoko sindromu. Mes bandome moteriams padėti susidoroti su tuo sindromu dėl Izraelio veiklos. Moteriams labai sunku, nes jos praranda, pavyzdžiui, mylimus žmonės, namus, saugumą pajamas. Jos yra traumuojamos ir mes, Palestinos moterų judėjimas, ypatingai moterų studijų centras, dirbame su šiomis problemomis. Esame parengę nemažai strategijų tam, kad tą postrauminio šoko sindromą išgyvendintume. Taigi, tos traumuotos moterys turi E, sužinoti, išgirsti apie gerosios praktikos pavyzdžius. Manau, kad Palestinos moteriams reikia daug pagalbos, nes gyventi okupacijos sąlygomis nėra lengva. Nėra lengva kovo gyventi su praradimais. Jeruzalėje turime tą vadinamąjį 2020 planą, kurį patvirtino e, Jeruzalės e, vyriaus, savivaldybė. Ir tas 2020 reiškia, kad tik tai 20 procentų 2020 metais Jeruzalės gyventojų bus e, palestiniečiai. Taigi dabar jie daro viską, kad kaip manoma daugiau palestiniečių arabų būtų iševakuota iš Jeruzalės, o moteris dėl to, ko gero, kenčia labiausiai. Pirmininkė, ačiū, ačiū už jūsų dalyvavimą. Jūs, e, tikiuosi, žinote, kad galite e, tikėtis mūsų paramos visokiojopos. Dėkoju. Bueno, vamos a pasar ahora al inter... Pereikime dabar prie diskusijos su Tenzin Delekrin Počia dukterėčia. Kalbėsime apie žmogaus teisų padėtį Tibete. Žmogaus teisų klausimai yra mūsų kompetencija, mes už tai atsakingi. Laiko dėje turime ne per daugiausiai, todėl iš karto suteiksiu žodį poniai ir jos vertėjai. Taigi, sveikiname atvykus į žmogaus teisų pakomitetį. Honorable Chair, members of the Parliament, ladies. Gerbiama pirmininkė, Europos parlamento nariai, gerbėmėje. Okay, um, we are going to start with a brief introduction. Jie namo atvyko į jūsų posėdį. Pradėsime pirmiausia nuo jos pasisakymo. Aš atliksiu jo vertimą, pane Nime. Tangala pai kang le tong leto dzungre mm, nga tsu phayi na chano la nisi nga yore nga ti na ani patri ti nga tsu phagi magi ashi anya yore da da ashi anya tuka chung sa dre phagi ya chung sa dre ti no pomo chung ba da chung sa dre ti ba la chika no la nga la pomo chu lo chu re re tada tsama di gali wadi. Di nga tsa rumbachi tsama kha kore pyo no la lama mandra chi nye chiga ka tsutong chenpa chi. Kanyi sar za lhata tsu, bazo ko tsu, miya ko tsu, gomba ta tanda mpe ma se lama yepa chi. Tudu jana zhungu mani kawi tanda rumbachi nje sunzire. Ta rumbachi tudu jiroy tasa nitu nila la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 ni mo ba chi jan na ju ma ni kha yu tu ta na ka ni ti ni te ngi a kha ku shi ta ni sa ba la je chi di to la kha ko go ji ni ke che bu tsu chi la na ka ni to la bur sa na ni sa ba la te ni ta zan ra ta yi My name is Nimal. Aš esu Nimal Hamur ir aš esu e, Trulkudens Indelekt Rinpoche dukterėčia. Esu 26 metų ir turiu 6 metų dukterį, kuri yra Dava Dolma. Mano tėvas Tupten Kalsang jau miręs. Su motina Dol Karlamu ir vyresne e, seserimi Tenzin Palmu gyvena. Mano jaunesnės sesuo taip pat mirė. Mano dėdė Trulku Tenzindelė Grinpošė buvo labai gerbiamas lama mūsų kaime. Jis buvo žinomas visame rytų Tibete už savo filantropinę veiklą. Jisai kūrė mokyklas, klinikas, vaikų namus. Aš jį laikiau savo mokytoju, kuris mane mokė, ką tai reiškia būti Tibeto budistu rate. Jis visada padėdavo kitiems, kam reikėdavo pagalbos ir niekada nieko blogo nedarydavo kitiems. Taigi, kai 2002-aisiais išgirdau apie jo areštą, man buvo 12 metų ir pirma, pirma mintis, kuri atėjo man į galvą, buvo, kad jis greitai bus paleistas, nes jis nepadarė jokio nusikaltimo, tačiau aš klydau. E, nebuvo teisingumo mano dėdės atžvilgių. Jis buvo melagingai apkaltintas ir neteisėtai sulaikytas Kinijos e, valdžios institucijų ir e, kalėdamas iki gyvos galvos numirė 2015 Liepos 12 Čengdu. Augdama Tibete girdėjau daug tokių liūdnų pavyzdžių, kaip tibetiečiai mirdavo Kinijos kalėjimuose ir jie ten buvo laikomi neteisėtai. Tai žinau, kad daug kitų tibetiečių ir toliau susiduria su ta pačia lemtimi kaip mano dėdė. Taigi Labai sunkiai, patirdama didelis sunkumus, aš pabėgau iš Tibeto dėl šios svarbios priežasties, kad pasidalinčiau kančiomis, kurias patyrė mano amžinatlis dėdė ir kurias patyrė kiti politiniai Tibeto kaliniai Kinijos kalėjimuose. Rumbučiai dėgti tada, man dėgti tada.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 nidu dialogue pi nidu jianglog da dambag sabachila amad aninikal da rumpa chin desuzular tu jiumar tegi ngosh ko jongazle china relam ashen de sa khujila la chi long da kaiser ska la chi nga umar nga yin shidu mombach ta ta ma de lesum ma de le de tas ngot rumpa chi jongazla nga de chi anne go ka la khambe te mo shka mo zro ba chi ko la ta ma zi che ya zo ma ti cho ro mo zi je ko chi la si je ni wa ro mo zo zi je ko ho ni ma ri la kem bu te ngai na ma kha sang ti du du na ka ne ta sti la sa ho ma а сен друн сазма гочи на стихах сама сен kwa tungi ngama khaga na nyish ga ya ngoma chambo tala kangi yez tala dungi yez ar sanji tis sanji ngi samba ngama khitsi za din kwa tga nya chanda ama da ane ni ka ga kwa ni khuilar kwa ni kangi da dungi thali se chi la sama thi la samagla tana za di ngo tsama ti no le jana shin gwa ra kanga chir ka no le chang shin chang de not studied dunye de kani chen de jawa chen de tala ko to rumba chen de sezmi tango tamasin he ko he te zog lar te mo je kala ya ya tan de china ta de ngo zum he je go jawa chi te jawa ni ba to ko to rumba chi kudu sak te kudu sak lam te je ka kan de ngoti kan de si je te lam ni de kan de to mo slar jawa sam ba to ngo to si je te na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 Matyti žmogus įdėjus narodi. Čo to nanar, tu ten sėjus. Nga mati. Ža moba čik žiūr. Tu coma gi sevo nanar nžir. Tam zanda džunga žmogus. Tata ki lietom gi netam, žmogus džū cagul. Kain dala čodas, žmogus lama zamati, lama coliči. Lama coliči.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 Tuță, diemă, kaina la kozuga. Mm. Rumba chiga, yonsi tata, chi chuna, pechi rumba chi le, to le guri la dala, nyachi zunga kungi chi rikta landa ngi koshi. Tansa chubata, rumba chi nde tsagun jela, rumba chiga chaka chika ya chua. pats meza to me len go gi na ya chu chin za ing go chu kha ko man nga ni sam bal je chin de tla ga zte ke cham ne se ta la ra ga ina bu no ga ti no ti go ba to gl ak an ne mo ma chi ma dan an ni sam ra khu jo la ta ta ri ni ti na la go jo ko chu nga ngo me ra se ka ni ti si chi la sa mi ro ga jir san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 jaučiuosi būdama čia, patirdama laisvę, kurios visada troškoj. Aš esu labai laiminga, galėdama būti šiandien čia prieš jūs, esu dėkinga už galimybę kreiptis. Ir šiandien norėčiau akcentuoti du dalykus ir vieną viltį dėl mano dėdės trūko ten Sindelė Krempoč atveju. Nes, uh, du dalykai yra susiję su mano dėdės mirties aplinkybėm ir um, su to, kas po, po to vyko. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie patėtį prieš mano dėdės mirtį. Jis niekada nėra pažeidęs valstybės įstatymų, tačiau uh, buvo neteisingai apkaltinas uh, uh, valdžios, buvo įkalintas 13 metų valdžia neleido teikti jokios apeliacijos jam pačiam ar jo rėmėjams išleidimo 15 Liepos 2 dieną, 10 dienų prieš jo mirtį. Mums buvo pranešta, kad galėsim su juo susitikti ir mano mama ir teta iš karto išvykome į Čengdu, tačiau kai atvykome, kalėjimo valdžia vis atidėliojo vizitą Tai darė 10 dienų, o Liepos 12 dieną buvom informuoti apie jo mirtį. Gavau, aš laukiu skambučio iš savo mamos, ji man pranešė, kad jis mirė ir po to iš karto išvyko į Čengtų, kai atvykau, mano mama, teta ir aš ir kai kurie kiti žmonės kartu su mumis protestavome prieš, prieš, prieš valdžią, dėl to, kad neleido mums gauti jo kūno, šaukėme jūs jį nužudėte. Tai iš tiesų, jeigu mes esame viena tauta, kodėl skirtingai elgėtės mumis, kodėl su mumis elgėtės kitaip, kodėl vienokios taisyklės taikomos. Uh, vieniems, o kitos kitiems, nors vadinamės viena tauta, tuomet aš e, bandžiau nusižudyti, naudodama savo e, šalių ir e, kalėjimo valdžia galų gale įsileido mus į vidų, paprašė mums, mus išdėstyti, kas neramina, mes išdėstame tai ir, ir, ir iš tiesų, jeigu jas mirė dėl uh, natūraliam mirtim, norėjome pamatyti medicinę pažymą ir kodėl vis dėlto buvo nurodyta sudeginti jo kūną, kodėl jis nebuvo gražintas šeimai ir galiausiai mes. Uh, E, pasakėme, kad mes neteiksime daugiau jokių apeliacijų, jeigu jo kūnas bus gražintas šeimai. E, tačiau e, vis dėlto nieko nebuvo atsižvelgta. Mums buvo pranešta, kad jo kūnas bus sudegintas kitą dieną 7 ryto, nepaisant mūsų noro. Vėliau mums buvo trumpai leista pamatyti jo kūną ir e, pamačius jo kūną dėl šešių priežasčių e, turiu pagrindo manyti, kad e, jis buvo nunuodytas. Pirmiausia, kalėjimo valdžia neleido mano uh, E, mamai susitikti su juo, atidėliojo dešimt dienų vizitą, antrąją nepateikė jokių medicininių įrodymų, e, mirties e, liudijimo, kuris patvirtino, kad jis mirė natūralią mirtim. Trečia, vyriausybės atstovai neleido mums laikyti jo kūno 15 dienų laikantis e, e, Kinijos e, įstatymo ir ketvirtą vis buvo keičiamas jo mirties laikas, buvo nurodoma tai antra valanda, tai ketvirta valanda po pietų. Penkiausia pažeidžiant e, Kinijos įstatymus, nei jo kūnas, nei jo pelenai nebuvo gražinti šeimai. Ir galiausiai, kai mums leido pamatyti jo kūną, pastebėjau, kad jo lūpos buvo juodos ir netgi mm, vienuoliai, e, kurie nu, plovė jo kūną, sakė, kad jų pirštai ir nagai buvo juodi. Antra, norėčiau apibūdinti aplinkybės po jo mirties. Pirmiausia, Kinijos valdžios institucijos išpratijų, išpratijų, išplatino brošūras ir paskelbė in, in, informaciją per televiziją, kad jis buvo netikras lama, kad buvo nusikaltelis, kad jis buvo grėsmė vadinamajam socialiniam stabilumui. Antra, mano šeimai ir vietos tibetiečiams nebuvo. Uh, E, nebuvo leista mm, organizuoti e, viešųjų maldų, e, jų atminčiai pagerti. Ir trečia, vietos valdžia neleido pastatyti memorialo jo atminčiai. Taip pat girdėjau kad e, buvo bandoma e, manipuliuoti jo reinkarnaciją ir e, penktą buvo uždrausta litangė rodyti jo atvaizdą. Jo turtas, taip pat ir pinigai buvo buvo konviskuoti, mums buvo pasakyta, kad viskas buvo sudeginta. Tai niegdzie tama tujitla niegdzie to gaci tu sa in tu tama wagi mi homa tadi kana homa sa gomari roba chik tan laur times anga tan rozi nga ma chi nga da nga dai moba chi pono la ni ajian ni ajian dai moba chi tu nyang de de pono tar ga sa da ni tar ne ma la jiran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 tōng i nā mū tū nā, mō rū kāla jō chū dā, bō kī tī kāngi yō sū kōmbala, rō chī tā rū shū dū chī jā rō nā, ngā tā chī khū jī, rū chī chī. Even as I speak here today, people in Tibet. Dabar, kai aš kalbu čia šiandieną, Tibeto žmonės patiria siaubingas kančias. Ypač e, turiu omenyje e, vienuolius viename iš vienuolynų Tibete, kuris bus sugriautas. 2016 Liepos 12 Kinija nusprendė e, iškeldinti ir e, iki 17 metų e, vienuolius. Trys vienuolės jau nusižudė Harungar institute po to, kai buvo paskelbta apie jo sugriuvimą. Aš iš Tibeto pabėgau, palikdama savo šeimą ir šešių metų dukterį. Ir žinau, kad pasisakydama šiandieną čia, aš sukeliu grėsmę savo šeimos e, saugumui Tibete. Ir aš noriu tikėtis ir kreiptis į tarptautinę bendruomenę, e, kad ji paragins Kinijos vyriausybę išsamei ištirti mano dėdės mirties aplinkybės. Ir tai darau m, mm, todėl, kad Rimpošė per paskutinį susitikimą kalėjime su savo seserimi jai pasakė e, nepleisti m, mm, jo bylos ir taip pat net prašyti finansinės paramos. Ir Rimpočio vardu, savo vardu ir jo rėmėjų vardu ir mano šeimos vardu aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad priemė rezoliucijas dėl Tenzin dėl Krimpošio 2004 ir 2005 metais ir 2002 ir 2003 kitas priimtas rezoliucijas, e, kuriuose buvo išsakytas nerimas dėl Tenzindelė Krimpošė įkalinimo. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasinaudosite visais įmanomais politiniais ir diplomatiniais instrumentais, e, keldami Tibeto klausimą, kalbantys su Kinijos institucijomis. Dėkoju. Muchísimas gracias. Eh, voy a dar la palabra. Dėkoju. Dabar žodis kalbėtojams iš salės. Nežinau, ar kolegų yra norinčių užduoti klausimą, klausimų. Jeigu ne, tai tada suteiksiu žodį poniai Derenderija. Europos išorės veiksmų tarnyba išplatino pranešimą, kuriame sakoma, e, kad mes išreiškėme nuoširdžią užuojautą jo artimiesiams ir nariams. ES keletą kartų kreipėsi dėl tinkamo medicininio gydimo ir mes e, kviečiame e, Kiniją e, išaiškinti jo mirties aplinkybės. Deja, po to informacijos nedaug gavome apie tai. Kas dėl žmogaus teisų Tibete ir Kinijoje. Turiu pasakyti, kad žmogaus teisų gynimas šiuose e, šalise yra vienas iš svarbiausių dalykų mums, todėl mes tikrai e, glau, mes e, sekame situaciją Tibete. 16 metų Liepa naujoji ES strategija dėl Kinijos yra patvirtinta. Ji pakeičia komunikatą dėl Kinijos šeštais metais išleistą. ES e, bendradarbiavimas bus praktinis ir pragmatintis, besiremiantis taipogi ir vertybėmis ir tartautiniais standartais. Taip pat tai apima ir žmogaus teisės. Mes e, žmogaus teisų klausimus kelsime visose formuose, taip pat ir aukšto lygio formuose. Pavyzdžiui, 16 metų e, sustikime su Kinija, viršūnių sustikime e, pirmininkas Taskas, Tuskas e, iškėlė šį klausimą. Mes taipogi keliame ir kėlėme tiksliau ir Tibeto klausimą žmogaus teisų taryboje ir vyriausios įgaliotinės bei ES delegacijos e, Pekine pasisakymuose mes keliame šį klausimą. Mes e, nepritarėme teiginiui, kad Tibetas yra neatsiejama Kenijos dalis. Mes e, nuolat kreipiamės į Kinijos vyriausybę su skatinimu nenaudoti jėgos ir laikytis gerti žmogaus teisės. Tibeto klausimą reikia spręsti per dialogą, reikia laikytis, gerti tiksliau tradicijas šio dialogo metu. Mes puikiai suprantame, kad tibetiečių nepasitenkinimas e, didėja dėl kalnakasybos ir elektrinių statybos. Ir kaip žinia, nepasitenkinimas bei protestai tibetiečių yra dažnai e, numalšinami policijos. Kinijoje netolygiai yra padalyjamas, e, padalyjami ištekliai ir ypatingai tai matome Tibeto atveju. Nepaisant to, kad susideginimų atvejų skaičius mažėja, jų vis dar būna. 16 metais 145 keturi e, buvo susideginę. Nuo 2009 metų ypatingai e, tai aktualu. Ir dar ne, be susideginimų dar yra ir daugybė pasmertų mirties bausme arba įkalintų asmenų. ES susirūpinusi dėl žodžio teisės nesilaikymų Tibete. Štai pavyzdžiui, blogerių, intelektualų daug buvo įkalinta. Kinijos konstitucijoje yra kalbama apie um, mažumų uh, kalbos ir kultūrų, mažumų kult, kalbų ir kultūrų apsaugą, tačiau nepaisant to situacija bloga yra. Ir štai pavyzdžiui, larangų budistų uh, akademijoje ir, kitos, ir kitose vietose e, Tibete yra labai sudėtinga ir e, situacija. Tai tiek būtų, pirmininkė. Dėkoju. Ar norėtumėte dar ką nors pridurti? ngande arita ngande shidu moba chita ngande zhōng hōzira chirla ngā tsōma rīwa shita sa uyu sōng hōzira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 I have had no formal education, no formal. Nesu baigusi mokyklos, nežinau, kaip reikia tinkamai galbūt kalbėti, bet e, daug paukojau, tikėdamasi, kad Tibeto klausimas bus keliamas kiekvieną kartą atsiradus galimybei buvo kalbėta apie susideginimus. Kai aš galvoju apie susideginimą, aš galiu ne tik tai užjausti, bet ir susita tapatinti su tais, kurie susidegino. Kai aš bandžiau nusižudyti, kai mano mama ir aš buvome uh, kalinimo centre, jeigu tai pajutau tą, tą jausmą, ką tai reiškia, kai jauti, kad mirsi. Žinau, kai išgyveno, kai nebėra oficialių galimybių pareikšti savo protestui. Nėra tokių galimybių, kokias jūs turite demokratinėse šalise. Nebėra jokių oficialių kelių. Vienintelė galimybė uh, mūsų gedulų išreikšti yra susideginimas, todėl norėčiau padėkoti visiems, kurie mus remia. Daugiau nieko negaliu pasakyti, tik padėkoti iš viso širdies už tai, kad užsistojate mus. Dėkui. Se levanta la sesión. Posėdis baigiamas. Um she would like to offer a traditional Tibetan scarf to thank you. Uh, Kalbėtoja norėtų padovanoti tradicinį tibetietišką e, šaliką kaip padėką už suteiktą progą pasisakyti. Real Madrid.